Gerbiami kolegos, siūlau pradėti mūsų posėdį. Laiko šiek tiek turim, bet e, tai nereiškia, kad galim išvaistyti. Galim pradėti diskusijas, nes vakar buvo diskusijos surinktos su tam tikrų agentūrų vadovais dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Yra keletas pakeitimų, kuriuos norėčiau Jums pateikti. 13 darbotvarkis punktas. Biudžeto vykdymo patvirtinimas ES bendrasis biudžetas Europos komisija. Gavau tris pakeitimus. Tik tai dėl pirmo pakeitimo. Problemų didesnių nėra. Tačiau antrasis pakeitimas yra kiek kitoks. Džiaugiuosi, kad ten yra paminėtos kad ten yra minimi tam tikri pavyzdžiai. Ponas Ori siūlė riboti šią procedūrą ir sakyti, kad e, jo nuomonė reikėtų pasirinkti supaprastintas procedūras. Na ir paskutinis pakeitimas. Yra toks, kur nurodoma, jog supaprastintų kaštų procedūra padėtų sumažinti klaidų skaičių. Čia galėtume padiskutuoti. Tačiau kol kas manęs tai neįtikina. Šis argumentas būtent manęs neįtikina. Keturioliktasis darbo tvarkės klausimas – biudžeto įvykdymo patvirtinimas Europos mokymo fondas. Dėl ETF pirmiausia. Lūkterėkite, sako pirmininkė. Aš darysiu taip, kaip darė kai kurie kolegos vakar. Kai dėl ATF e gavau du pakeitimų siūlymus. Vienas dėl finansinės būklės gruodžio 31.2012 metais, ten yra tik primenami faktai ir čia viskas yra teisingai, tačiau norėčiau pasakyti, kad procedūra buvo pradėta laiku Problemų nėra dėl šio klausimo. Norėčiau pasakyti, kad um, kalbant apie Europos mokymo fondą, mes turime problemą dėl 2013 metų. Aišku, suprantu, kad kalbame apie 2011 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą, tačiau jeigu problemų yra dėl 2013, juk nelauksim 2015, kad tą problemą paminėtumėm ir siūlyčiau žodinį pakeitimą, kur galėtume atsižvelgti ponios Serban pakeitimą. Pone Serban buvo patvirtinta eiti toliau savo užimamas pareigas ir tai yra puiki agentūros direktorė. Tiesiog jos pareigų atnaudimo procedūra vyko labai neskaidriai. Parlamentas negalėjo tinkamai sekti šių procedūrų. Aš manau, kad kaip ir, kaip ir beje kitų agentūrų, kaip agentūrų direktoriai, kurie mano, kad visa procedūra įvyko sklandžiai. Parlament, ponios Serban paskirimas buvo patvirtintas, kaip žinia, Europos parlamento atstovė yra Pone Parkin, ji ilgai kalbėjo. Labai ilgai parlamentarams nebeliko kada pasisakyti. Ji išėjo iš posėdžio dar nesibaigus diskusijai ir ji taip ir nesiskaitė dėl to, kaip vyko iš tikrųjų ta skirimo procedūra. Mes žinome, koks jautrus yra šis klausimas. horizontaliuoju pagrindu parlamentui rūpi agentūrų darbas. Ir aš manau, kad negalima to reikalo šiaip savo palikti. Tad siūlyčiau pateikti žodinį pakeitimą jum leidus. Iki rytojaus pietų, manau, šį klausimą aš galėsiu išspręsti. Aš manau, kad mums reikia būtinai šį klausimą išspręsti, bet regis šiandien balsuosime, ne pasitaisų pirmininkė, šiandien balsavimo šio klausimų nėra numatyta. Tad turime pasinaudoti šią progą ir pasiūsti labai aišku signalą. Penkioliktasis klausimas. E, Bilbao agentūra, tai yra Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra. Pakeitimų pateikta nebuvo ir galime pasinaudoti šią biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra, kad pareikštume savo susirūpinimą dėl to, kad nėra strategijos, kurią būtų pateikusi Europos komisija. Šešioliktasis darbo tvarkės klausimas dabar labai greitai. Ten yra kalbama apie biudžeto vykdymo patvirtinimą, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas. Tokia yra tema. E, čia kalbame apie Eurofound organizaciją. Aš pritariu aštuoniems pakeitimams. Reikalas nesudėtingas buvo pateiktas Sergio Gutierrez Kyoto e, pakeitimas, kuris siūlo vietoj, palikti fondo pavadinimą vietoj kito siūlyto. Pone Harkin taip pat patikė pakeitimą. Jis siūlo priminti patį kontekstą, kuriame veikia e, šis fondas. Siūlo paminėti, kad situacija pablogėjusi yra valstybėse narėse. Manau, kad niek šiam pakeitimu neprieštarauja. Trečias, Sergio Gutierės Prieto e, pakeitimas yra jo pirmo pakeitimo e, kitokia šiek tiek versija, lygiai taip pat ir ketvirtas pakeitimas, aš galiu Jums pritarti, kai dėl penkto Marijanus Harkin pakeitimo. Ten yra pasakyta, kad atsižvelgiant į tai, ką patvirtino audito rūmai, 2012 fiskaliniai, čia turime 2012 fiskaliniai metai, Mariana Harkin siūlo sakyti, kad 12 metų gruodžio 31 dieną buvo pateikti dokumentai biudžeto vykdymo patvirtinimui. Pritariu tam. Šeštasis čia bauri pakeitimas. Jame yra pasakyta, kad pirmas ir antras skyriai vadinamųjų committed appropriation buvo pataisyti atsižvelgiant į ankstesnės pastabas. Tenka pripažinti, kad taip ir buvo. Septintasis Sergio Gutierės Prioto pakeitimas yra pirmo, trečio, ketvirto pakeitimo, šiek tiek kitokia versija, galiu pritarti. Aštuntas to paties autoriaus pakeitimas. Jis vėl mini tą tokį mūsų mūsų horizontaliasias funkcijas ir tai prideda komentarą, sakydamas, kad auditorumai e, turi užtikrinti kuo desnį skaidrumą ir kad visos priemonės tam skirtos buvo įgyvendintos, galime pritarti šiam pakeitimui. Su Eurofound viską baigėme. Dabar agentūra CDFOP. 17 punktas. Čia turime tris pakeitimus. Pirmąjį pateikė Mariana Harkin. Tai atspindi jos pakeitimą, kurį pateikė ankstesniojų klausimų. Ten be kita ko dar yra pridurta, kad e, turi būti taikomi nauji mokymo metodai, juos reikia parengti. Antrasis pakeitimas atspindi Marijanos Harkin pakeitimą dėl Eurofound. Pasakyta, kad dokumentai iki gruodžio 31.12 metų buvo pateikti. Trečias pakeitimas, kurį pateikė Čiaba Ori, sako, kad tenka apgailestauti, jog deficitas e, identifikuotas, kad trūkumai konstatuoti ankstesniais metais nebuvo ištaisyti. Nesiūlyčiau įtraukti šio trečio pakeitimo. Ir 18 darbo tvarkės punktas. 12 metų finansinių metų ES agentūrų biudžetų vykdų patvirtinimas, veikla, finansų valdymas ir kontrolė. Gavom keturis pakeitimus. Pirmoje dalyje Keba Ori pakeitimas siūlomas. Man jis atrodo neprobleminis, galiu jam pritarti. Paskui turime tris pakeitimus dėl tos pačios dalies, trečios dalies, kur pateikė Sergio Gutieris e, Prioto, Mariana Harkin ir Čeba Ori. <clears throat> Siūlau kompromisinį pakeitimą, kuris apimtų visus tuos tris pakeitimus. Ir kur būtų kalbama apie būtinybę bendradarbiauti tarp agentūrų. Būtų galima patikslinti mastą, kiek gali apimti tas bendradarbiavimas, galėtume paminėti mokslo tyrimų programas, bendrus veiksmus, galėtume paminėti mokslo projektus bei stebėsenos metodus. Taip pat galėtume pasakyti dar, kad visas tas bendras darbas turėtų uh, E, duoti konkrečių rezultatų. Tai štai, baigiau e, su pakeitimų pristatymu. E, tiek būtų naujos informacijos. Atleiskit, kad užmiau gal šiek tiek daugokai laiko. Tik tai manyčiau, kad dėl Europos mokymo fondo turėtume numatyti naują nuostatą, turėtume pareikšti pastabą dėl Marianos Serban paskirimo. Ja galime vertinti labai pozityviai, jos darbas yra atliekamas puikiai, jinai yra puikia vadovė, tačiau turime dėl skirimo skaidrumo pastabą išsakyti. Tai štai, tiek būtų mano pastabų dėl šių pranešimų, o dabar suteiksiu žodį kolegai Serkas. Da, es justamente sobre ETF. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį į ETF biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Jūs aiškiai e, e, išdėstėt padėtį, tačiau taip mes balsuosim už pakeitimus, tačiau e, svarbu, kad nebūtų netinkamai interpretuojama. Mums nerima kelia procedūra. Ir čia ponia Saban. E, E, būtent jos įvertinimas. Mes norėtume atskirti du dalykus, tai yra turinį ir tiesiog procedūros dalykus, formalius dalykus. Ta reikėtų padaryti. Čia va ori. Dėkuoju. Aš norėčiau pasisakyti tik dėl vieno aspekto. Dėl 12 metų biudžeto vykdymą apskritai. Jeigu gerai supratau, ponė pirmininkė, jūs e, mano pakeitimą, tai yra trečią pakeitimą, kuriame kalbama apie naują šeštą dalį ir e, antrą dalį turiu galvoje antrą to pakeitimo dalį, jūs e, supratote, kad e, tas pakeitimas reiškia, jog e, taisyklės, jog daugiau taisyklių bus taikomas. Tačiau iš principo aš noriu pasakyti, jog jeigu bus klaidų, galbūt gali atsitikti taip, jog mes tų klaidų nepastebėsime. Aš e, paprasčiausiai noriu pasakyti, kad kuomet taikoma supaprastinta procedūra, kalbėtojas išjungia mikrofoną. Ar komisijos atstovas norėtų pasisakyti? Aš e, laukiau, kad jūs e, klausytumėtės, ką aš sakau. Aš maniau, kad jūs baigėte savo pasisakymą. Tad dabar aš e, atsiprašau, e, aš nespratau, nes dabar klausausi jūsų. Pakartokit, ką sakėt. Aš pakartosiu tai, ką sakiau. Aš e, nenoriu pasakyti, jog dėl supaprastintos tvarkos didėja klaidų skaičius ar, ar pažeidimų skaičius. Aš paprasčiausiai noriu pasakyti, kad jeigu ir yra padaroma kažkokių klaidų ar yra tam tikrų pažeidimų, tai kadangi yra mažiau laiko, gali būti, kad mes e, nepastebėsime tų trūkumų. Nes e, galbūt komisija mano, jog e, dėl susidariusios padėties galbūt reikėtų mažiau koordinavimo, aš, bet aš galiu atsimti savo pakeitimą. Gerai, tuomet gal suteiksime galimybę komisijai pasisakyti ir to pačiu reaguoti į tai, ką jūs sakėte. O paskui matysim, ar galime susitarti dėl antro ir trečio pakeitimo, nes abu jie susiję tarpusavyje. Tad komisijos vardu kas kalbės. Ačiū, pirmininkė. Norėtume E, atkreipti dėmesį iš tuos pakeitimus, kur taikomos supaprastinos taisyklės. Dabar e, šiaip jau atsižvelgiant į buvusias rekomendacijas šito komiteto, tai mes per pastaruosius dviejus metus iš tikrųjų stengiamės supaprastinti taisyklę, supaprastinti administracinę naštą ir tokiu būdu sumažinti klaidų skaičių. Tad mes iš tikrųjų skatinam dabar šiuo laikotarpiu dabar supaprastinimą E, supaprastinimo priemonės e, būtent laiko reglamentu 14-15 metams. Ir noriu pasakyti, kad jau pasiekta tam tikrų teigiamų rezultatų. Ir tai aiškiai atsispindi e, korepero ataskaitoje apie 2012 metų padėtį. Ten buvo atkreiptas dementys, kad e, šiaip jau supaprastinimas įvyko e, ir, ir ne vien tik tai administracinės naštos prasme, tačiau ir paklaidų klaidų skaičiaus sumažinimo prasme. Uh, Tad tokiu būdu, kal, e, taip, e, ate, tas pats numatoma ir per ateinantį laikotarpį. O dėl ETF e, fondo įvykdymo patvirtinimo, tai manyčiau, čia kitas mūsų generalinis direktoratas turėtų komentuoti šį klausimą, kadangi mes to klausimo konkrečiai nekūruojam savo direktorate. Euh, euh, Dėkoju už tą patikslinimą. Kolego, kolega Čiapa Orė, siūlyčiau manau, kad jeigu galima kažką supaprastinti, nemanau, kad Europos komisija gali kažką įtarti savo ar agentūrų atžvilgių, kad e, yra pernelyg supaprastinama kontrolė ir kad e, stengiamasi neaiškiom padaryti viešųjų išlaidų procedūras. Tiesiog mes esam raginami paprastinti procedūras, tokia yra tendencija. Tačiau tas supaprastinimas neturi kelti rizikos, kai švaistomos lėšos ar kai jos blogai valdomos. E, patys auditorumai nurodo, kad procedūra, supaprastinta procedūra leidžia sumažinti administracinę riziką. Tada aš būtent tą pastabą auditorumų ketinčiau remtis, remtis, jo lab, kad ta pastaba yra visai pozityvi. Tai tokia ir yra antrosios dalies, šeš, šešto punkto antros dalies prasmė. Jūs siūlote tai išbraukti, tačiau man atrodo gaila būtų, jeigu išbrauktume. Būtent siūlau štai ką. Jūs galbūt galėtumėte atsimti antrą pakeitimą. Ir trečiajame pakeitime būtų galima šiek tiek, ko gero, pakeisti tekstą, kad galima būtų išsaugoti tą tokią nuostatą susijusią su budrumu, e, pasakant, kad e, bus užkerstamas kelias blogo valdymo rizikai. E, dabar jūs siūlote žengti žingsnį atgal, lyginant su tuo, kas formaliai siūloma trečiame pakeitime. Aš tikiuosi, kad jūs sutiksite su šiais siūlymais ir kad po diskusijos galėsite prisiderinti prie mūsų pozicijos, pateiksite naują siūlymą, kuris suteiks daug daugiau vertės tiems pakeitimams. Tuo būdu bus galima toliau tęsti tą puikų bendradarbiavimą, kuris nulatos vyko svarstant biudžeto reikalus. Tai štai, baigiame šiuos darbo tvarkės klausimus nagrinėti. Vasario 12 dieną galėsime grįžti prie jų ir tuomet pateiksiu Jums žodinį pakeitimą dėl E, Europos mokymo fondo vadovės skirimo. Čiaba Ori, manau, irgi galės dėl supaprastintosios procedūros savo nuomonę šiek tiek pakoreguoti. Balsuosime rytoj, biudžeto kontrolės komitetas balsuos kovo 17 dieną. Tai štai, baigiame nagrinėti šią darbo tvarkės dalį. 9 valandos 34 minutės štai Tad atėjo laikas pereiti prie 20 darbo tvarkės klausimo. E, Europos ekonominės politikos koordinavo semestras užimtumo ir socialiniai aspektai 2014 metų augimo apžvalgoje. Serdžio Gutierės Prieto yra šio pranešimo autorius. Bien. Alors. Euh... Puiku. Mes e, turime išspręsti nedidelį, nedidelę problemą. Ar e, visi turite balsavimo korteles? Kas neturi savo kortelės? Viena socialistų frakcijos parlamentarė, kiti turi, taip? Gerai. Tad mums iškyla nedėlė problema kaip sakiau, nes turint omenyje, kad buvo ilgos dėrybos, daug kompromisų yra pakankamai sudėtingi ir kai kurie iš kompromisų jau yra nebe visiškai aktualūs ir kai kurie paskutiniai pakoregavimai nėra įrašyti į tekstus esančius balsavimo sąraše ir su tomis naujausiamis formuluotėmis ne visos frakcijos yra susipažinusios. Tad e, šiame komitete mes laikomės e, tokių taisyklių, e, kurios buvo apibrėžtos kadencijos pradžioje koordinatorių ir turime toliau laikytis tų taisyklių, jeigu norime, kad darbas vyktų sklandžiai. Tačiau, aišku, mes turime dabar atitinkamai pakoreguoti kai kuriuos dalykus balsavimo metu, bet aš suprantu, kad tai gali labai apsunkinti mūsų balsavimą. Tad tos problemos, kurias minėjau, yra susijusios su kompromisais Q, R, E, E ir su 81 ir 129 pakeitimais, kurie buvo atsiimti. O dabar galime pradėti balsavimą. Pirmoji dalis - kompromisas į. Už prieš susilaiko priimta. Kompromisas. Po šio kompromiso 65 e, pakeitimas. Už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis G. J kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. Trečioji dalis Ką kompromisas? Trys frakcijos jį patikė. Už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtoji dalis, 75 pakeitimas, Filip de Baker. E, dėl jo gali atkristi 76-77. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinsime elektroniniu būdu. Pone Esarė, jeigu jūs balsuojate prieš, tai tuomet nebus priimtas jūsų pakeitimas. Balsavimas baigtas. Filip de Bacher pakeitimas yra priimtas. Ir Kornelisen 77 ir 76 pakeitimą atkrenta. 78 ir 9 kartu už prieš. Nėra vertimo į suomių kalbą, yra techninių problemų. Euh, Supratau. Aš tik tai noriu pasitikrinti, ar Ar viskas gerai? Atrodo, kad e, turėtų būti viskas gerai su Suomijų kanalu. Puiku. Dabar atrodo, kad viskas veikia gerai. Aš prieš tai perspėjau jūs, kad jeigu jūs e, balsuosit už 75, e, tai tuomet 77 atkris. Dabar 78. 78 ir 79 kartu, kas už, prieš susilaiko priimta. Kalbėtas kalba mikrofoną. Mes balsavome dėl 66 e, ir jūs žinote, kad e, socialistų viena parlamentarė neturi kortelės. 19. Mes dabar balsavome dėl 78 9 o aš jau turiu savo balsavimo kortelę. Tai tuo būdu visos problemos išspręstas. Puiku, ačiū už tą informaciją. Tad e, toliau. 80 atkrenta, šešta dalis, 81 Veronika Lopez Fontanie. 81 Veronika Lopez Fontanie jisai atsiimtas. Tad dabar galime balsuoti dėl M kompromiso. Keturios frakcijos. Už, prieš, susilaiko, priimta. Septinta dalis yra nepriimtina. Todėl dabar einame prie 87 pakeitimo, jis taip pat nepriimtinas. Aštunta dalis N kompromisas. Dvi frakcijos jį pateikė su žodiniu pakeitimu. Tiksliau, tas kompromisas yra žodinis pakeitimas. Bon. Est-ce que tout le monde a connaissance du compromis N Ar visi esate susipažinę su N kompromisu? Tuomet balsuojam už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime dėl N kompromiso. Balsavimas baigtas. 19 už, 20 prieš, atmesta. Dabar balsuojame Balsuojame dėl pirminio teksto su žodžiu pakeitimu, kas už, prieš. Pakartosiu dar. N kompromisas keičia žodinį pakeitimą esantį pirminėme tekste. Tas kompromisas buvo atmestas, todėl dabar uh, turime vėl grįžti prie pirminio e, teksto su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 88 atsijimtas. Tad dabar devinta dalis. Kompromisas O. Jį pateikė trys frakcijos. Kas už? Prieš susilaiko atmesta priimta. Dešimta dalis, 92 pakeitimas, Kryžlevska. Už, prieš, susilaiko, priimta. 93 Filip de Baker yra suderinamas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pone pranešėjai, ar norite pasisakyti? Atsiprašau, ponė pirmininkė, tačiau kuomet balsavome dėl N kompromiso, tai e, tuomet buvo palaikytas pradinis e, teksto variantas. Aš tuomet norėjau pasisakyti, kad reikia pasitikrinti dar, bet jūs tuomet manęs neišgirdote, tad gal galime dabar padaryti tai. EPP kolegų dalis. E, Bevelija, kad būtų pirminis tekstas paliktas, tačiau jie balsavo prieš žodinį pakeitimą. Tad, pirmininkė, be žodinio pakeitimo tas pirminis tekstas nebeturi prasmės. 95 pakeitimas. Už, prieš susilaiko priimta. 94 pakeitimas yra suderinamas. Už, prieš susilaiko priimta. 12 dalis P kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 13 dalis yra nepriimtina. Taip pat ir 112 pakeitimas. 14 dalis 103. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 103. baigtas. 21 už, 19 prieš, niekas nesusilaiko, priimta. 15 dalis, 104 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 105, 106, 7, kurie yra identiški, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinsime, atrodo, kad atmesta. Balsavimas baigtas. 21 už, 19 prieš, priimta. 108 atkrenta, 16 dalis, 100. 108 pakeitimas yra suderinamas, todėl galime balsuoti už jį, kas už 108, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 16 dalis 109 pakeitimas prie the backer. Tai yra pakeitimas dėl sbraukimo, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 110. Už, prieš, susilaiko, priimta. 111. Filip de Baker. Kas už? Prieš susilaiko. Atmesta. 18 dalis. 18 dalis, visų pirma, balsuosime dėl Q kompromiso, tikiuosi, kad suprantate kodėl, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 18 pakeitimas, balsuojame tik dėl antrosios šio pakeitimo dalies, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 118. Pradame, baigiame. 16 už, 22 prieš, niekas nesusilaikė, aiškiai atmesta. 20 dalis, 120 pakeitimas, pranšės prieš, kas už, prieš, susilaiko, atrodo, kad priimta. Ar norite pastikrinti? Pastikrinkime. Pradedame. Baigiame. 22 už 18 prieš niekas nesusilaikė iš tikrųjų priimta. 119. Sairėsaja suderinamas, kas už, prieš, susilaiko, atrodo, kad taip pat priimta. 21 dalis, per kompromisas, jis buvo pakeistas. Siūlau suteikti žodį pranešėjai, kuris paaiškins, kokia to pakeitimo pakoregavimo prasme. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jeigu aš gerai atsimenu, kuomet mes e, kalbėjom apie Europos komisiją ir valstybės narės, mes ten įtraukėme nuostatą dėl jų kompetencijos. Čia kalba sukasi apie tai, kad valstybės narės turi siūlyti tam tikras priemonės remdamasi savo kompetenciją. pirmininkė. Mano dokumentuose yra parašyta, jog šio kompromiso teksto pabaigoje, tai yra 21 dalyje, aš pasitarsiu ir paskui pasakysiu jums, kaip yra. señora presidenta. Pone pirmininkė. ir kompromisas aš paskaitysiu kompromiso tekstą ir tada jūs pasakysite, ką norite keisti, nes antraip mes nieko nepasieksim. Ne, ne Šiame kompromise. Angliškai. For social cohesion and fairness in social society, but also for maintaining a strong economy, calls on the Commission and Member State, according to their respective competence, to propose measures that tackle inequality and guarantees decent pay, calls on the member state to combat in-work poverty by pursuing labour market policies aimed at ensuring a living wage for those in work. What do you want to change? Ką jūs norite pakeisti šiame tekste? Visa šita dalis yra puikiai suformuoluota. Mes kalbėjome apie tai su visomis frakcijomis. Uh, ir jokių e, koregavimų čia nebuvo daryta. Jūs man sakėte, kad tai yra kompromisas, prie kurio mes turėjom grįžti ir aptartai. Aš džiaugiuosi, kad galime balsuoti už jį, už jį tokį, koks yra. Kas už, prieš, susilaiko, jis yra didelė balsų dauguma e, priimtas. Tad dabar dėl to atkrenta tam tikras skaičius pakeitimų. Dabar 125, 21 dalis ponios Trizlevskos pakeitimas. Pranešėjas už. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 22 dalis, 126 pakeitimas. Balsuojame dėl S kompromiso, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Dėl S kompromiso. pradedame, gal baigiame. 24 už 16 prieš priimta. Niekas nesusilaikė. Dabar yra daug neprimtinų pakeitimų, išskyrus 23 dalį 130. Kas už 130? Filip Dubaker. Taip, tai yra jūsų pakeitimas. Kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dvidešimt devinta dalis, šimtas keturiasdešimt pirmas pakeitimas. Veronika Lopė Fontanikas už, prieš, susilaiko, priimta. 30 dalis. 143 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 142 atkrenta. 31 dalis. 140. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkė, jūs e, teisus. 142. Kas už prieš susilaiko priimta. Dėkuoju, kad e, priminėte. 31 dalis, 144. Už prieš susilaiko atmesta. 145. Veronika Lupė Fontanie. Kas už prieš susilaiko priimta. 32 dalis 146. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 148. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 147. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 33 dalis 149-150. Kas už? Prieš susilaiko Priimta. 34 dalis 151 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko. Priimta. 35 dalis T kompromisas. Už, prieš, susilaiko. Priimta. 35 dalis 155 už, prieš, susilaiko, neaišku. Dėl 155. Už, prieš, susilaiko, aiškiai priimta. 156 už, prieš, susilaiko, priimta. 36 dalis, 157 už, prieš, susilaiko, priimta. 159 yra suderinamas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 158 Veronika Lopė Fontanie. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 37 dalis. U kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. 38 dalis V kompromisas. Už prie, prieš susilaiko priimta. 39 dalis 165 pakeitimas. Tai yra pakeitimas dėl e, išbraukimo. Kas už 65? 165. Už prieš susilaiko atmesta. FF kompromisas. Kas už, prieš susilaiko priimta. 40 dalis, 168. Kas už, prieš susilaiko atmesta. Kompromisas 2B. Už, prieš susilaiko priimta. 160, 190 atsiimtas. Kompromisas X. Kas už, prieš susilaiko priimta. 41 dalis, 173 pakeitimas. Už prieš susilaiko priimta. 42 dalis, 174. Už prieš susilaiko. Atmesta. Pasitikrinsime. Balsavimas pradedamas. Visi baigė jau. Balsavimas baigtas. 21 už 18 prieš atmestą. Dabar 175. Oi, atsiprašau, aš suklydau, sakė pirmininkė. Buvo priimta. 175, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 43 dalis, 176 pakeitimas, EPP. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 177 nepriimtinas, 44 dalis, 178 pakeitimas. Kas už 178, kas prieš susilaiko atmesta, kompromisas GG, kas už, prieš, susilaiko priimta. Labai daug toliau nepriimtinų pakeitimų, tada Y kompromisas, 47 dalis, už, prieš, susilaiko priimta. 49 dalis, 149 už, prieš, susilaiko atmesta. 188 e, už prieš susilaiko priimta. 190 už prieš susilaiko priimta. 51 dalis Z kompromisas. Kas už prieš susilaiko priimta. 52 dalis 195 už prieš susilaiko priimta. Pastikrinkime dėl 195. Balsavimas baigtas. 22 už, 17 prieš, vienas susilaikė priimta. 196 atkrenta, taip pat ir 194, 52 dalis, 197 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 53 dalis, 198 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 199 pakeitimas suderinamas su 198. Balsuojame dėl 199. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 200 atkrenta, toliau 53 dalis. Galim balsuoti dėl 200. E, pranešėjas už jį. Kas už 200? Prieš? Susilaiko? Priimtas. 53 dalis 201 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 53 dalis kompromisas AA. Kas e, yra taip pat e, kai kurių modifikacijų, čia kai kurių e, korekcijų. Norėčiau, kad pranešėjas pakomentuotų tos pakeitimus. Dėkoju. Kompromiso tekste yra, trūksta vieno žodžio. Tas žodis dingo ir tai yra žodis pasiekmes. Jis yra pačioje teksto pabaigoje. Nežinau, galbūt uh, darant teksto kopijas, tas žodis išnyko ar panašiai dėl ta techninių priežasčių, bet trūksta žodžio pasiekmes tekste. Tad e, tekstas e, pabaigoje pabrėžė, jog valstybės narės, tos, kurios negyvendino reformų, gali atsidurti tokioje padėtyje, kuomet jos bus priverstos tas reformas įgyvendinti ir tos reformos gali turėti rimtų socialinių pasiekmių. Atrodo, kad tas žodis nekeičia AA kompromiso prasmės iš principo. Tad balsuojame. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar. 56 dalis. Kompromisas BB. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Penkiasdešimt šešta dalis. 2.11 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 56 dalis, kompromisas CC, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 58 dalis, du pakeitimai, 2.15 ir 2.16, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 59 dalis, 217 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta Pasitikrinsime, atrodo, kad priimta, bet pasitikrinkime. Dėl 217 balsavimas. Balsavimas baigtas. 22 už, 16 prieš, priimta. Penki, devintas. 50 dalis yra išbraukta. Toliau 220 už, prieš susilaiko priimta. 221 už, prieš susilaiko priimta. 222, 1 už, prieš susilaiko priimta. 223 už, prieš susilaiko priimta. 224 už, prieš susilaiko atmesta. 225, 60 dalis juos siekiame ištrinti, kas už 2-5 prieš susilaiko atmesta. HH kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 61 dalis, 230 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 229 už prieš susilaiko kas už 229 prieš susilaiko atmesta. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Konstatuojamoji dalis A. Antras pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Trečias atkrenta, galime balsuoti dėl ketvirto, už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas atsiimtas, nes nepriimtinas. E, B konstatuojamoji dalis, A kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. C konstatuojamoji dalis, kompromisas B, kas už, prieš, susilaiko, priimta. D konstatuojamoji dalis, 13 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. E konstatuojamoji dalis, pirminis teksto variantas, žodinis pakeitimas, dėl kurio E konstatuojimo dalis tampa primtina. Tad balsuojame dėl E konstatuojimos dalies, kas už, prieš, susilaiko, priimta. F konstatuojamoji dalis, 16 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priim, atmesta. Turime grįžti prie 15 pakeitimo, Cornelisen, kuris yra suderinamas su pirminiu teksto variantu pakeistu, už kurį jau nubalsavom, 15 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Tai dabar 17 ir 18 pakeitimai. Isaja Veronika Lopė Fontanie, čia Baori. Tai yra identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 21 atkrenta F konstatuojamoji dalis, 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 20 pakeitimas, už, prieš, susilaiko, priimta. G konstatuojamoji dalis, 22 pakeitimas, kuriuo siekiama išbraukti pirmąją teksto dalį, todėl kad antroji dalis yra bet kuriuo atveju nepriimtina. Tad 22 pakeitimas ne įgalins mūsų balsuoti už C kompromisą, kurį patikė keturios frakcijos, tarp kurių ir jo frakcijas. Kas uh, už 22? Prieš? Susilaiko? 22 pakeitimas atmestas. Galime balsuoti dėl kompromiso C. Už, prieš, susilaiko priimta. Kai konstatuojamoji dalis D kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. G konstatuojamoji dalis 29 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. H konstatuojamoji dalis neprimtina. į konstatavimo į dalis. 38 pakeitimas, kuris siekiama išbraukti. Kas už 38, prieš, susilaiko, atmesta. Kompromisas E, už, prieš, susilaiko, priimta. J komprom, jos konstatuojama dalis, kompromisas F, už, prieš, susilaiko, priimta. M konstatuojamoji dalis 44 už prieš susilaiko priimta. N kompromis, kompromisas G už prieš susilaiko priimta. O konstatuojimų dalis 49 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. P konstatuojimų dalis 54 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 53 suderinamas, kas už jį, prieš susilaiko priimta. Q konstatuojamoji dalis 58 pakeitimas už. Jeigu liberalai balsuos su socialistais, tai APP nelaimės. 58 už prieš susilaiko atmesta. O dabar liberalai balsavo su EPP, todėl EPP laimėjo. 57 už, e, prieš, susilaiko, priimta. 56, kas už, prieš, susilaiko, priimta. R konstatuojama dalis 59. Už, prieš, susilaiko, atmesta. R konstatuojama dalis 60. Už, prieš, susilaiko, priimta. Priedas dėl rezoliucijos projekto 232. Sari Isaija siekiama visą priedą išbraukti. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tuomet rekomendacija Numeris vienas už prieš susilaiko atmesta. Kompromisas II. Už prieš susilaiko priimta. Antra rekomendacija 237 Filip de Baker. Kas už prieš susilaiko atmesta. JJ kompromisas už prieš susilaiko priimta. Trečia rekomendacija 239 Filip de Baker. Kas už prieš susilaiko atmesta. Kompromisas KK. Už prieš susilaiko priimta. Rekomen... Ketvirta rekomendacija 246 Filip de Baker. Už prieš susilaiko atmesta. Kompromisas EE. -E, e. Panešėjas nori pasisakyti dėl šio kompromiso, duosiu jam žodį, kad jisai paaiškintų, kaip mes turėtume balsuoti. perdona, señora presidenta. Je, je, je maîtrise tengo... la situation, donc je vais m'en occuper. Gerai, tuomet aš e, išsiaiškinsiu. Šešta eilutė nuo galo. Vietoj room for maneuver are increasing the wages turėtų būti could increase the wages. Pone pranešėjau, ar jeigu jūs e, neprieštarauja, tai galim balsuoti už kompromisą EE. E. Tokį, kokį, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ket, šešta dalis. Ketvirta rekomendacija LL kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime, bet atrodo, kad atmesta. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. 19 ir 21 atmesta. Dabar 250 pakeitimas Veronika Lopė Fontanier. Alors, euh, dans la créativité de ce matin, kadangi viskas vyksta taip padrikai, aš turiu grįžti prie pirminės e, pranešėjo teksto versijos, kas už. EPP yra prieš. Tuomet nebėra žodinio pakeitimo, nebelieka. Ir tuomet balsuojam dėl 250. Už, prieš, susilaiko pasitikrinsime. Dėl 250 jo. Pradedame. Mankšta baigta. Ar jau visi baigėme balsuoti dėl 250? 19 už 20 prieš nepriimta. Atmestas. ir nėra šeštos dalies, nes e, pirminis teksto variantas buvo neprimtinas. Ar visi tam pritarėt? Pritarėt, puiku. Septinta dalis. Du šimtai penkiasdešimt pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Penktą rekomendaciją. Pakeitimas 252. Filip Debaker. Kas už? Atsiprašau. Sako pirmininkė. rekomenda, penkta rekomendacija neprimtina, todėl Filip de Bacher pakeitimas ne, netenka prasmės. Šešta rekomendacija. 254 pakeitimas Filip de Baker. Šiuo pakeitimu siekiama ištrinti, išbraukti teksto dalį. Kas už? Prieš susilaiko atmestas pakeitimas. Pirma dalis 255 pakeitimas. Veronika Lopė Fontanė, kas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 255. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimą baigiame. 19 už, 20 prieš, vienas susilaiko, atmestam. penkta dalis šeštos rekomendacijos 256 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pastikrinkime dėl 256 elektroniškai. Pradedame. Balsavimas baigtas. 23 už 17 prieš niekas nesusilaiko. Priimta. 257 už, prieš susilaiko priimta. 258 už, prieš susilaiko priimta. 259 už, prieš. Kas už, dar kartą, kas už, prieš susilaiko priimta. Septinta rekomendacija, 260 pakeitimas, Filip de Baker, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. MM kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštunta rekomendacija, 263 pakeitimas, Filip de Baker, už, prieš, susilaiko, atmesta. Kompromisas NN, už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuojame dėl Du šimtai šešiasdešimt septintų Filipdebacher už prieš susilaiko atmesta. Dešimta rekomendacija 268 pakeitimas. Už prieš susilaiko atmesta. Tad galime dabar balsuoti dėl kompromiso OO kas už, prieš, susilaiko, priimta. turime truputį atgal. Po kompromiso NN yra 264 pakeitimas. Cuber, jisai neatkrenta, nes Filip Debacher 263 pakeitimas nebuvo e, priimtas, o šiuo pakeitimu 264 yra siekiama papildyti aštuntą dalimi. Tad balsuojame už 264 Ines Cuber, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar vėl grįžtam į tą vietą, kur buvome. 11 rekomendacija 271 pakeitimas Filip de Baker, kurio siekime ištrinti, išbraukti. Už prieš susilaiko atmesta. Kompromisas PP. Kas už prieš susilaiko priimta. Trečia dalis, 11 rekomendacija, 271 pakeitimas, 272 atkrenta. Tad galime balsuoti dėl 12 rekomendacijos 273 pakeitimo Filip de Baker. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Tuomet Galime balsuoti už 12 rekomendaciją pirmą dalį 274 pakeitimą. Kas už? Prieš? Susilaiko? Dar kartą. Už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Balsuojame dėl viso dokumento elektroniniu būdu. Pranešėjas už balsuoja. Balsavimas pradedamas. Ar visi jau baigė? Balsavimas baigtas. 32 už, 5 prieš, 3 susilaiko. Sveikiname pranešėją. Ir visą darybų komandą. 21 darbo tvarkės punktas buvo išbrauktas, todėl dabar 22 darbo tvarkės punktas. Čia mes balsuosime dėl Danutos Jozlovietskos pranešimo. Prašau kolegų tylos. Tai yra, tiksliau tai yra nuomonė kontkomitetui dėl to, ar yra įdėktos priemonės leidžiančios stebėti vyresnio amžiaus darbuotojams skirtų Europos socialinio fondo lėšų veiksmingumą audito rūmų specialioje ataskaita. Numeris 25 2012. Pirmoji dalis D kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. Antra dalis. Šešioliktasis pakeitimas. Už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtoji dalis E kompromisas. Pateikė frakcijos keturios. Už prieš susilaikė patvirtinta. Penkta. Kompromisas F. Už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštoji dalis. Už prieš susilaikė patvirtinta po šeštosios dalies turime 24 pakeitimą pranešėjo su žodiniu pakeitimu. Ar niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui? 24 pakeitimas pakeitės už, prieš. Jeigu jūs nebalsuojate, kolegos, ir aš negaliu žinot, kaip jūs balsavote. Kas už 24 už? Kas prieš? Susilaikė? Pasitikrinkim. 24 pakeistas pakeitimas. Pratedam balsuoti elektroniniu būdu. Tikiname 24 pakeitimų, baigiam balsuoti. 17 už, 18 prieš. Atimesta. Norite pasisakyti, prašom. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad pertraukiu balsavimą, tačiau norėčiau pasakyti, kad mane stebina socialistų pozicija, kurie nepatvirtino šio, šio pakeitimo. Šio pakeitimo tikslas yra papildyti dokumentus, kuriuos jau patvirtinome. Kalbam apie fondą jaunimui iki 20 metų. Praktiškai niekas pernelik nepasikeitė. Pirmininkė, po šeštosios dalies 25 pakeitimas. Pas už, prieš, susilaikė, patvirtinti. 26 autorius tas pats už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 26. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. 31 už, 4 prieš, akivaizdžia balsų perval, persvara patvirtinta. Septintoji dalis, G kompromisas dabar, pateikė keturios frakcijos, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Po septintosios dalies. 31 pakeitimas pono Berkers žodinių pakeitimų, kurį patikė pranešė, ar nieks neprieštarauja žodiniam pakeitimui. Regis ne, tad balsuojame dėl pakeisto 30 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinkim dėl 31. Baigiam balsuoti, jeigu visi spėjome. 19 už 16 prieš. Patvirtinta. A konstatuojamoji dalis, A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. B kompromisas pateikė keturios frakcijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas Sirija Omenroitin, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis autorita pati už, prieš, susilaikė, patvirtinta. C konstatuojama dalis, pateikė keturios frakcijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis pranešėjos pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tryliktas panabeker pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuome dėl viso e, dokumento elektroniniu būdu. Ar visi spėjome? 33 už, 2 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėjam. Dabar keliaujame prie 19 klausimą. balsuosime dėl mūsų kolegės Eritus Bauer pranešimo. Tarybos sutarybo dėl priemonių, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos darbuotojams naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis. Reikės balsuoti tik vieną kartą. Tai yra dėrybų rezultatai, dėrybos vyko, joms vadovavo Dita Bauer, dalyvavo visa darybininkų komanda. E, balsuojame iš karto dėl viso teksto elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Ar visi įspėjom? Baigėme balsuoti. 31 už, 1 prieš, 3 kolegos susilaikė. Sveikiname pranešėjam ir visą dėrybininkų komandą. Palaukite, sako pirmininkė, prašom neišeiti, nes turime darbo tvarkė dar daug svarbių klausimų. Tai yra diskusijos su pirmininkaujančios Graikijos atstovais. Mes e, manėme, kad balsavimas baigsis anksčiau, nelabai daug anksčiau užbaigėm, tačiau pirmininkaujančios Graikijos atstovai e, prie mūsų prisijungs nedelsiant. Mes sakėme, kad be 15.11 jie būtų čia, tad be 15.11 e, pirmininkaujančios garyčius atstovai bus čia. Jeigu norit pasirinksminti tą laisvą 15 minučių, negaliu trukdyti jums to daryti. Tiesiog sugrįžkite be 15.11. Juolab, kad turime dar du svarbius darbo tvarkės klausimus. Tad visus pakviesiu laikytis tylos. 23 darbo tvarkės klausimas. Prašau tylos. Turime susipažinti su nuomonės projektu kurį mūsų komiteto vardu norim pristatyti. Tai yra mūsų indėlis į iniciatyvinį pranešimą, kurį rengia biudžeto komitetas. Remiantis 52 straipsnių AFKO komiteto. E, kalbėsime apie tai, ko galime pasimokyti iš dėrybų dėl DFP yra rengiamas nuomonės projektas ir kol kas kviečiu susipažinti su kai kuriais dalykais. Pirmiausia, reikia nepamiršti, kad Dėrybas pradėjome atskirdami dėrėjimas į dėl juridinio pagrindo ir pas, nuo dėrybų dėl skaičių. Ir tai buvo ta strategija, kuri susilpnino Europos parlamento pozicijas. Siūlyčiau pamastyti apie tai visiems. Antra. Kvieščiau taip pat pasižymėti štai ką. Mes dirbome remtamėsi 2011 metų skaičiais. Yra toks techninis terminas, kuris reiškia peržiūrą, reviziją Tačiau tai neleido atinkamai atsižvelgti į situacijos pasikeitimus e, atskiruose valstybėse narėse. Trečia, norėčiau Jūs pakviesti pažvelgti į tai, kaip savo vaidmenį vaidino ES taryba, kai teko taikyti teisėkūros procedūras. Aš tiesiog negaliu jūsų nepaklausti kad dėl tų 25 procentų e, nebūtų reaguojama. Buvo remiamasi ankstesnės komisijos arbitražu priima sprendimą šiuo klausimu. Norėčiau jūs paraginti visus išreikšti savo nusivylimą tokiu sprendimu nes sąlygos, kuriamis teko dėrėtis dėl ponios Harkin pranešimo, buvo tikrai labai sunkios dėl prisitaikymo prie globalizacijos fondo, dėl ponios Kostelio pranešimo taip pat. E, spaudimas e, buvo didžiulis, nes laiko buvo maža ir dėl to ne visada pavyko viską padaryti taip ir pasiekti tai, ką mes būtumėm norėję, tačiau šiaip ar taip turime pasidžiaugti galutiniu rezultatu. Mes manome, kad dėryboms parlamentas galėjo būti geriau pasirengęs, optimaliau pasirengęs. Mes manome, kad tai, kaip vyksta dėrybos juridinio pagrindo e, Turim konstatuoti, kad pasikeitimų yra, problemų tam tikrų kyla ir čia reikėtų grįžti prie pirmo dalyko, kurį aš minėjau. Mes siūlome sakyti taip, kad e, buvo iš dalies atsižvelgta į mūsų E, pageidavimus ir dėl to galim teikti, kad taryba ne visiškai laikėsi Sabono sutarties dvasios ir nuostatų. Tiek norėjau pasakyti ir jau norėčiau pasakyti, kad galėčiau papildomos informacijos jums suteikti šalia tų pakeitimų. Europos parlamentas iš anksto ėmėsi darbų optimizavimo siūr komitete. Mes, aišku, atsižvelgsime į tas pasabas, kurias galėtų pateikti biudžetų komitetas. E, tačiau manau, kad mes ko gero būtumėm galėję ir dar toliau pažengti pirmin. Dar be to norėčiau pasiūlyti visą eilę pakeitimų, bet norėčiau sulaukti ir kolegų siūlymų pakeitimų dėl procedūros dalykų. Tai yra tikrai labai svarbus klausimas, tas juridinio pagrindo aspektas. Taryba mūsų už, tiksliau, arba tiksliau komisija mūsų užtvindė, pateikdama daugiau negu 70 teisėkuros siūlymų ir apibriežti strategijas ir politinius prioritetus, tai yra geras dalykas, tačiau tai šiek tiek užgožia bendrą vaizdą. Aš nemanau, kad tai yra normalu, jog remiantis tokių menkų juridinių pagrindų mes eitume plenarinį posėdį gavę dėrybų įgaliojimus. Komitetas, kuris yra iš esmės atsakingas dėl e, socialinio fondo finansavimo, turės dėrėtis neturėdamas plenarinių posėdžių įgaliojimų. Tai būtų negerai. Norėčiau dar kartą pasakyti. Kam skiriame daugiausia dėmesio dirbant teisėkuros darbą. Teisės aktų kuriejai turėjo pasirūpinti jaunimo garantijos ateitimi taip pat. Tai štai. Tiek norėjau jums šiandien kol kas pasakyti šiuo klausimu ir pradedam diskusiją. Kas norėtų kalbėti šiuo klausimu? Tiek jūs pribaigiau, kad nieks nebenori kalbėti. Taip, yra pora kalbėtojų. Prašom, kolega. Thank you, Chair. Um, and thank... Ačiū pirmininkė. Ačiū už nuomonės projekto pristatymą. Sutinku su tuo, ką jūs pasakėt. Aš šiaip jau irgi dalyvavau e, diskusijose dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Žinau, e, kaip vyko procesas, galim iš ko pasimokyti, dabar tai reikia tiesiog dokumentuoti tas klaidas, nes e, savo laiku tuo klausimu dirbę kai kurie parlamento nariai neturėjo pakankamos patirties ir labai aišku, kad tos mūsų klaidos būtų aiškiai įvardytos, kad jų nebekartotume. O visas tas galių įtakos klausimas irgi labai svarbus buvo. Dėl antros dalies aš čia ne, ne visai aišku, kas turima galvoj. Čia sakoma, e, apgailę stauja, kad 2011 metais komisija per dėrybas neatsižvelgė į valstybių narių tikrovę. Nežinau, ar čia turėjo galvoje tiesiog tikrovę valstybėse narėse, kas čia turima galvoj. Uh, Ir taip, jūs paminėjot, kad spaudė laikas, kitas spaudimas buvo daromas, bet aiškiai trūko laiko. Su tuo sutinku. Be to, sutinku, kad e, dėrybos dėl tiesiog teisėkuros tų sąlygų pagrindų, tai čia tiesiog e, tokiom sąlygom labai sunku buvo visus galus suvesti į vieną. Bet aš tikiuosi, kad e, aš pasikonsultavusi su savo ekspertais, ko gero pateiksiu tam tikrų pakeitimų pasiūlymų. Ačiū, Jim Lambert. Lambert. Taip, galėčiau sutikti su tuo, kas čia e, išdėstyta raštu ir sutinku su kolegės Harkin pastabom. Taip, čia iš tikrųjų kartu parlamento vidaus darbai, vidaus susižinojimo klausimas e, iškyla. Tiesiog e, bent jau toks įspūdis susidarė, kad trūko ten to vidinio susižinojimo. Ir kai, kai kas tikėjosi, kad tam tikri klausimai toliau bus aptarinėjami, bet iš tikrųjų taip nebuvo, buvo priimti sprendimai. Uh, O kaip jūs sakėt, dėrybos plenarinėje sesijoje, tai iš tikrųjų trūko tokių dėrybų, tokių svarstymų. Toks bent įspūdis susidarė. Tad mes frakcijoje dar kalbėsim šiuo klausimu Tiesiog aš kalbėjausi jau su tais, kurie tiesiogiai buvo susiję su procesu. Tikrai buvo nemažai frustracijos, aš apie tai dar kalbėsiu vėliau, bet e, apskritai aš galėčiau pritarti kritinėms pastaboms, kurias, kurios ką tik buvo išdėstytos. Labai ačiū už pastabas, labai malonu kad tas klausimas, būtent vertinimas dėrybų labai svarbus, labai rūpi mūsų komitetui, nes iš tikrųjų nepamirškim, kiek mes įdėjome energijos darbo į šitą klausimą ir todėl labai svarbu įvertinti, tiksliai įvertinti, įvardinat visas e, aplinkybės e, susijusias su būtent dėrybų procesu, visą tai reikia dokumentuoti. E, atsižvelgiant į socialinį kartu aspektą. Bet to buvo iškeltas klausimas dėl antros dalies formuluotės - tikrovė valstybėse narėse, reality in member states, galbūt tą tekstą dar reikės pašlifuoti, pakeisti. Taip, dabar 2011 metų skaičių trūksta ir ten tiesiog formuluotėj tai atsispindi Čia, bet tą tekstą mes tiesiog perkeliam iš komisijos teksto. Bet kita vertus, e, e, nuo 2011 metų padėtis gerokai pasikeitė. Ir kai kalbam apie garantiją jaunimui, tai 2011 metų skaičių padėtis iš tikrųjų netitiko visai šiaip jau konkrečios padėties. Tad taip, dabar siūlyčiau pateikti pakeitimus dėl šito nuomonės projekto. Pakeitimus galite pateikti iki sausio 21 dienos 12 valandos ir paprastai anglų kalba, kaip as usual. Ir tada vasario 12 vasario 12 e, mes aptarsim kompromisinius tuos pakeitimo pasiūlymus, tada e, balsuosim komitete kovo 6 ir plenariniai sesijoje balandžio mėnesį. Hier, mes excuses auprès des interprètes. Monsieur le rapporteur. Merci, madame la. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Dardenė. Vakar iš tikrųjų vyko antrasis trilogo posėdis šią temą. pirmininkaujančios Graikijos atstovai pasakė, kad nedaug lieka veiksmų laisvės, sulaukus ataskaitos pirmosios iš Koreper, tačiau sakė, kad esama noro renk, žengti pirmin ir buvo paminėta, kad bus pasinaudota visų turimų kūrybiškumų. Tai buvo pasakyta vakar posėdžio metu, mes visi pabandėme elgtis kūrybiškai. Ką galėčiau pasakyti? Yra tokių dalykų, dėl kurių jau pasiekėme sutarimą. Bench learning dėl apibrėžimų išsiaiškinome, dėl infranacionalinis, ką reiškia savokos apibrėžimo. Buvo kalbama apie uh, į, į, į bendrą veiklą integravimą į darbinimo tarnybų. Mes uh, Manome, kad sustarimas yra patenkinamas ir yra čia taip pat be kita ko minimos ir veltų teikiamos viešosios paslaugos. Buvo išskirtos trys temos, dėl kurių vakar buvo dėrėtasi. Pirmiausia, e, įdarbinimo viešųjų paslaugų teikimas e, tinkle. Mes paminėjome, kad tai galėtų būti numatoma kaip neprivalomas dalykas. Mes pateikėme kompromiso siūlymą, kuris būtų grįžimas prie komisijos siūlyto teksto. Mes siūlėme e, kai, atsisakyti kai kurių pakeitimų, dėl kurių buvom sutarę čia komitete. Norėtume, kad būtų kreipiamas į tarybą, kad taryba atsižvelgtų ir įtrauktų į tekstą kai kuriuos elementus, būtent susijusius su privalomojo ir neprivalomojo kai kurių nuostatų pobūdžių. Ir Taip pat buvo manoma apie tai, buvo kalba apie tai, kad turėtų būtinai sistemoje dalyvauti visos valstybės narės. Tokia vyko diskusija korepere, manome, kad jį pasirodys priimtina. Deleguotieji aktai buvo kita svarbi tema. Mes pateikime kompromiso siūlymą, kurio esmė būtų sprendimo tekst tekste numatyti tokius dalykus kaip įvairias iniciatyvas, bench learning ir, kitas, ir kitus elementus. E, Priedė būtų numatyti kiti dalykai ir e, dėl rodiklių tiksliau ir kokybinių ir kiekybinių rodiklių laukiame pasiūlant šiandien po pietų. Jie galbūt, tie kokybiniai bus netokie tikslus kaip, kok, tiksliau kokybiniai bus netokie tikslus kaip kokybiniai. Na, o Taip pat reikės dar kai kurios funkcionavimo dalykus detaliau apibriežti dėrybų metu. Kol kas mums pavyko pasiekti, kad rodikliai būtų peržiūrimi, e, aktualizuojami, taisomi, visą tai deleguotojų aktų būdu ir deleguoti aktai būtų skirti tik šiems klausimams spręsti. Tai štai, ant, tiek antroji tema. Ir trečioji tema, vystamame tinkle, turėtų dalyvauti tai, kas yra vadinama lemko, kad būtų galima tinkamai keistis informaciją. Norėčiau priminti, kad, tas, kad mūsų pozicija buvo tokia stebėtojo sąlygomis ir ne visada nesistemingai galėtume e, būti stebėtojus. Mes pasiekime kompromisą, kur pasakyta, kad stebėtojai galėtų būti E, valdybos nariais tais atvejais, kai valdyba renkasi į um, neišplėstinį susirinkimą. Kas yra išplėstiniai susirinkimai, kas yra neišplėstiniai, tai dar taip pat turėtų būti apibriežta. Reikės dar grįžti, kurio per kitą posėdį susitarti dėl šių klausimų. Ir apibendrinamas norėčiau pasakyti, kad tolesni žingsniai bus tokie. Kita trečiadienį turime naują trilogo susitikimą, jis turėtų būti paskutinis. Ir um, tuo tarpu dar vyks keitimasis informacija ir uh, teksto redakcija, dar vyks vienas ar du techniniai posėdžiai, kurių dėka bus galima išspręsti viską, kas uh, dar tebėra su klaustuku. Tiek būtų, ponė pirmininkė, ačiū. Merci beaucoup de ce compte rendu. Dėkui už jūsų labai tikslę ataskaitą. Norėčiau du dalykus pridir, pridėti Be abejo, MKO e, klausimas yra labai svarbus, reikėtų dar išspręsti, kaip taryba galės susirinkti ir spręsti šį klausimą. Be MKO globos ir be apibrėžimo, ar tas tinklas bus būtinas ar ne, taryba negalės tinkamai sformuoti savo pozicijos, jinai bus nesuprantama. Reikėtų taryboje dar užduoti tokį klausimą. Jeigu reikėtų balsuoti, ar jie surinktų kvalifikuotą balsų daugumą, e, jeigu reikėtų įtvirtinti to tinklo nebūtiną egzistavimą. Aš mančiau, kad komisijos tekstas yra geras ir to teksto interpretacija trialogė yra labai aiški. Tai būtų privalomas įdėkti tinklas, o tai, kad taryba pageidavo numatyti ir ne, ta nuostata, kad tas tinklas būtų nebūtinas, tiesiog išardo šių procedūrų prasme. Aš manau, kad Europos parlamentas teisingai elgėsi, paminėdamas šį aspektą diskusijose. E, manau, kad e, mums tai yra labai svarbios nuostatos ir jos yra tokios ribinės, dėl kurių nusileisti neturėtume. Baigėme nagrinėti ir šį klausimą. Ar yra kitų klausimų pasiaiškinimui? Prašom, ponė Malytė. Ačiū už tą ataskaitą. Turiu klausimą dėl darybų, dėl rodiklių. Mes žinome, kad tai yra labai svarbu, nes procentai nedarbo, E, ar užimtumai labai svarbus dalykas, ar buvo tokių rodiklių, į kuriuos atsižvelgti taryba atsisakė, ar kurių siūlė neįtraukti. Pirmininkė, dar nevyksta darybos dėl rodiklių, nes laukiame siūlymo, kurį pateiks Europos komisija šiandien vidurdienį, bet kai tik tą siūlymą gausim, tai tuomet pažiūrėsim. Labai uh, atidžiai, koks tai bus siūlymas. Ir, iki, ir šiandien 20, iki 20 valandos jau galėsime, ko gero, pateikti savo poziciją, kad į kurią per posėdį penktadienį galėsime eiti pasiruošę. Ačiū pranešėjui. E, kitas trilogo susitikimas bus sausio 28 dieną ir atsiskaitysime savo neįlinio posėdžių metų Strasbūre. Tarpotvarkis klausimai dabar jau yra ištemti bet kviečiu pasilikti posėdėje, nes priimsime pirmininkaujančios Graikijos socialinės ir apsaugos ir gerovės ministrą. because I Euh, chers collègues, j'étais en train de, de, d'informer le ministre. Mėly kolegos, aš euh, ką tik tai euh, rezimavau mūsų diskusijas euh, ministrui, kadangi jisai domisi tuo, ką mes svarstume. Ir žinote, jog Graikija siekia užbaigti visas e, darybas teisėkuros klausimais, kurios dar ne, neužbaigtos šiuo metu. Graikijos pirmininkavimas bus paskutinysis pirmininkavimas per šią mūsų kadenciją, tad dar, dar lieka nemažai neužbaigtų klausimų. Be kita ko ir socialinių reikalų bei užimtumo srityje, mūsų srityje. Mes turime savo prioritetus, jūs taip pat turite savo prioritetus, tad turime dabar pasikeisti nuomonėmis šiuo klausimu, kad užtikrintume, jog šis paskutinis mūsų kadencijos pirmininkavimas būtų kaip galima labiau konstruktyvus. Mes jau galėjome patikrinti jūsų, jūsų ryštą, nusiteikimą. Buvom sustikę Atenose, aišku, truputį kitokiu formatu. Taip pat sustikome ir čia, Bruselėje e, po to. Ir e, mums labai svarbu, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai glaudžiai bendradarbiautų biudžeto sutarties kontekste bei derantis e, dėl įvairių klausimų Europos semestro srityje. Tad dabar suteiksiu Jums žodį, kad pristatytumėte Graikijos kaip pirmininkančios valstybės prioritetus. Prašom. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Από... Pone pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai. Man ir malonu, ir kartu garbė būti čia kartu su jumis. Europos piliečių atstovų tarpe. Europos parlamentas iš ties yra labai svarbi Europos idėjos dalis, nes Europos parlamentas įkūnija Europos piliečių svajones lūkesčius ir dar daugiau. Dabar mes išgyvenam sunku metą ir jūsų parlamento nariai rėmė Graikiją. To mes nepamiršim. Šiandien Europa susiduria su nemenkais iššūkiais ir, manyčiau, žvelgiant į neseną istoriją, tai ko gero mums tenkantis iššūkiai patys rimčiausi nuo antrojo pasaulinio karo ir juos reikėtų atsakyti veiksmingai, tiesiai. Graikija patyrė e, labai nuožmių šios krizės padarinių tai buvo ne vien dėl mūsų vidaus struktūrinių, infrastruktūrinių silp, silpnumų, silpnųjų pusių, tai e, dėl to, kad ir Europa turėjo tam tikrų struktūrinių silpnumų. Graikija perėmė pirmininkavimo lasdelę tuo metu, kai reikia priimti labai svarbius sprendimus. Sprendimus, kurie įgalins toliau integruoti Europą, kuriais bus galima skatinti e, dar, užimtumą, darbo vietų augimą, e, kartu spręsti socialinės įtraukos klausimus. Tad reikės priimti svarbius sprendimus, kuriais būtų galima atsakyti į problemą, į problemas ir kartu, kuriais būtų galima atsakyti į ekstremistiškus, populistiškas tendencijas Europoje. Mes norėtume, kad Europa būtų susivienijusi. Tad e, reikės priimti labai svarbius sprendimus ir tai padaryti dabar, tam, kad per būsimus rinkimus į Europos e, parlamentą tikrai mes e, galėtume eiti parlamentas ir eitų kartu su pirmininkaujančiaja Graikija. Mums teks įgyvendinti e, ir toliau vykdyti e, reformas, kurių mes jau ėmėsi, ėmėmės. Ir Graikijoje jau dabar mūsų pastangos duoda teigiamų ženklų. 2013 metais nedarbas stabilizavosi, o 2014 metais pirmą kartą nuo krizės pradžios mes jau tikimės, kad nedarbas mažės. Dabar einamosios sąskaitos balansas pirmą kartą jau e, pasidarė teigiamas po pastarųjų daugelių, daugelio metų. Pirmą kartą Graikija patyrė e, biudžeto perviršį pirmą kartą po, tiksliau, einamosios sąskaitos e, teigiamą balansą po e, dešimties metų. 2014 bus tie metai, kai tada vėl pradės aukti ūkis po šešerių metų stagnavimo. EBPO vertina, kad Graikija dabar pirmauja tarp šalių, kurios dėgia struktūrinės reformas. Mes dabar jau įžengiam į 2020 20 strategijos laikotarpį ir tam, kad pasiektume šios strategijos tikslų, pirmininkaujančioji Graikija kartu nustatė ir prioritetus susijusius su socialinė sanglauda ir E, darbo vietų augimu. Tokie būtų mūsų prioritetai - darbo vietų kūrimas ir e, nedarbo klausimų sprendimas. Toliau antras prioritetas - ekonominės pinigų sąjungos, socialinio aspekto e, stiprinimas. Ir trečias prioritetas - socialinės sanglaudos skatinimas visais lygiais. Tad mes tų tikslų sieksim ryštingai bendradarbiaudami su visomis ES institucijomis. Socialinės dimensijos e, skatinimas, kuriant ekonominę ir pinigų sąjungą. E, e, tad mes tą darysime įvertindami kartu ir vadinamosios švieslentės rodiklius Dabar jau buvo pateikta labai svarbių pasiūlymų dėl naujų socialinių rodiklių toje vadinamojoje rodiklių švies, švieslintėje. Mūsų manimų reikėtų kartu e, į tą švieslentę numatyti ir demografinę dimensiją. Reikėtų sustiprinti kartu ekonominės ir pinigų sąjungos socialinę dimensiją. Tai reiškia geresnį socialinių partnerių įtraukimą į politikos formavimo procesą. Dabartinė darbo ir ūkio situacija e, išties reikalauja glaudesnio socialinių partnerių bendradarbiavimo. Tad pirmininkaujančioji Graikija stengsis, kad būtų pasiekti sprendimai, kuriais būtų galima sustiprinti institucinę dimensiją per trišalį socialinių partnerių aukščiausio lygio susitikimą. Darbuotojų perkelimo direktyva bus toji, kuriai mes skirsim labai didelį dėmesį. E, pas, paskutinioji e, EPSCO taryba įvykusi gruodžio 9 dieną priėmė labai svarbų, sakykime, istorinį sprendimą. Ir tas sprendimas atspindi valstybių narių politinę valią. Ta proga galiu Jūs patikinti, kad pirmininkaujančioji Graikija imsis visų reikiamų iniciatyvų siekdama, kad trilogo trialogo procedūra, e, joje dabar dalyvauja ir Europos parlamentas, kad e, būtų pasiekta kuo geris geriausių rezultatų. Tad e, atvėrėm tam duris ir durų dabar jau nebe, nebegalima uždaryti, ne, negalim sau leisti klysti, ne, nepasiekti norimų rezultatų. Tad iš ties laukia nemenkų iššūkių Ir todėl mes turim jų tikslų siekti bendrom jėgom. Nes iš tikrųjų mes turėtume didelį dėmesį kartu sutelkti ir į jaunimą, nes jaunimas Europos ateitis. Mes turėtume imtis visokių priemonių tam, kad galėtume spręsti jaunimo nedarbo problemas tai yra irgi vienas mūsų prioritetų per pirmininkavimo laikotarpį. Mūsų tikslas atidžiai stebėti, kaip bus įgyvendinama jaunimo garantijos programa. Ir mes norėtume imtis detalesnių iniciatyvų šioje srityje, tam, kad e, pirmiausia jaunimas kauptų patirtį, kad e, patirties e, pagrindų jie galėtų lengvai įsilieti į darbos rinką. Tad mes pateiksim rekomendacijų, kuriomis bus atsižvel, atsižvelgiama į praktinės patirties kokybinius aspektus. Ir tam reikia, kad valstybės narės turėtų kokybės, didelės kokybės programų, kuriomis e, vėlgi būtų kovojama ypač su jaunimo nedarbu. Toliau viešųjų e, darbo įdarbinimo tarnybų e, skatinimas vienas yra vėlgi mūsų prioritetų Ir čia vėlgi priimtas sprendimas, kuris atspindi platų sutarimą šiuo klausimu tarp valstybių narių. Tad e, tokiu būdu valstybinės užimtumo tarnybos pasidarys tinklas, jos bus insti, tai bus in, institucinio pavydalo darinys. Ir dabar mes e, jau gerokai prieartėjom prie susitarimo. Toliau, judumo gerinimas ir susitarimas dėl bendro požiūrio. Jūras vadinamasis reglamentas su tuo susijęs. Tai yra dar vienas svarbus mūsų pirmininkavimo laikotarpio prioritetas nes manytume, jog šis reglamentas numato e, labai svarbę priemonę, kurią e, bus galima spręsti nedarbo problemą Europos lygių. Mes be to ketinam metodiškai dirbti ir dirbam tam, kad tam, kad galėtume deramiau kovoti su nedeklaruotu e, darbu, ne, nedeklaruoto darbo apraiškom. Labai svarbu užtikrinti e, gerą darbo rinkos veikimą neleisti neteisėtos, neteisėto darbo, nedeklaruoto darbo praktikos. Ir asmeniškai aš įvardyju nedeklaruotą darbą kaip ekonominį ir socialinį nusikaltimą, nes tas darbas suponuoja didžiulės pinigų sumas, tuo darbu pakertama sąžininga konkurencija ir, kas yra blogiausia, kad tokiu darbu pažeidžiamos darbuotojų teisės. Mes dabar pastaruoju metu Graikijoje daug dirbam šiuo klausimu, mes priemėm visą priemonių paketą, mes jį pavadinom Artemis paketu. Ir dabar prabėgus keturiems mėnesiams po e, priemonių E, įdėgymo mes jau matom pirmuosius vaisius. Tuos priemonės jau ima pasiteisinti. Ir manytume, kad Europos lygių, nepaisant skirtumų tarp valstybių narių e, darbo rinkos e, srityje, vis dėlto nepaisant to labai svarbu, priimti bendrą sprendimą, kuriuo būtų galima sukurti mechanizmą, platformą e, skirtą kovai su nedeklaruotu darbu. Tai yra irgi vienas Graikijos pirmininkavimo prioritetų. Kitas prioritetas - e, lygių galimybių užtikrinimas, kova su diskriminavimu ir pirmininkaujančioji Graikija e, per pirmininkavimo laikotarpį e, nagrinės direktyvą e, skirtą kovų lygių sąlygų įtvirtinimui, nediskriminavimui. Be to bus aptariama direktyva ir dėl lyčių lygybės e, įtvirtinimo e, verslo sektoriuje. Dabar labiau negu kaip e, bet kada anksčiau Europai reikia finansinio stabilumo ir kartu reikia stiprinti socialinį modelį. To reikia tam, kad įveiktume krizę ir jos padarinius tam, kad užtikrintume geresnę ateitį. Siekdami stipresnės Europos mes turėtume daugiau investuoti į e, žmonių, e, žmonių kapitalą. Tai ambicinga, tačiau aš manyčiau, tai ir realistiškas projektas. Ir galiu Jūs patikinti, kad mes dirbsim ryštingai, kantriai ir tikrai sieksim, kad per pirmininkavimo laikotarpį pasiektume rezultatų, nes e, sėkmingas pirmininkavimas tolygus sėkmingai Europai. Tad mes e, dirbsim glaudžiai kartu su jumis, nes tik bendromis jėgomis, bendromis mintimis mes galėsim pasiekti lūkesčių. Tai yra svarbu ne vien mums, tai svarbu ir būsimosioms kartoms. Labai ačiū uždėmesį. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš turiu da, e, jau kalbėtojų sąrašą, ponė Lamberg, ponas Tusas, e, dar den kiti kolegos. Ar dar e, kas nors norėtų taip pat pasisakyti, ponė Isaja? Ponė Manikato ir viskas. Tuomet e, kalbėtų sąrašas tuo ir užbaigiamas. Alejandro Serkas, paskui Jean Lambert. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pono ministrą bei e, jo kolegas. Mums labai malonu šiame posėdėje. Dėkuoju, kad radote laiko atvykti. Aš e, kaip tik tai rengiu pranešimą apie trijulės e, veiksmų e, pasiekmes keturiose valstybėse. Mes tikimės, kad mūsų glaudus bendradarbiavimas vyks ir toliau. Norėčiau dabar pakomentuoti kai ką, ką jūs pasakėte. Jūs sakėte, kad Graikija susiduria su nemažais iššūkiais, dabar Graikija pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai. Aš esu tikras, kad Graikijos pirmininkavimas bus sėkmingas tiek pačiai Graikijai, tiek ir visai Europos Sąjungai, nepaisant nepalankios e, ekonominės padėties, nepaisant e, kai kurių išsakytų nuomonių Aš asmeniškai neįsivaizduoju Graikijos už ES ribų. Aš manau, kad mes negalime įsivaizduoti ES be Graikijos taip pat. Aš manau, kad jeigu tai būtų, tai iš tikrųjų tai būtų ES be, be tam, tam tikro kertinio akmens, be pamatų. Manau, kad Graikija niekuomet neišeis iš ES ir Taip pat esu įsitikinęs, kad Graikijos pirmininkavimas bus turiningas ir sėkmingas. Žinome, jog Graikijos e, ekonominė padėtis po ilgų ir e, labai nepalankių metų dabar gerėja. Žinome, kad Graikija kartais e, buvo žeminama kai kurių Europos valstybių vadovų, bet dabar manau, kad reikia pasitikėti savimi. Aišku, kita vertus reikia puikiai suprasti ir iškylančius sunkumus krizė be jokios e, abejonės yra sunki ir krizės pasiekmes galėtų būti sušvelnintos vykdant tam, tam tikrą antikrizinę politiką. Krizės pasiekmes jaučiamas Graikijoje ir e, žinome, kad e, Graikijos atžvilgių buvo vykdoma ir nelabai teisinga, ir nelabai veiksminga politika ir dėl to kyla tam tikro e, kartelius. Žinome, kad e, Graikijos piliečiai yra pasirenkę daug ką paukoti, tačiau teisingumas e, čia taip, taip pat yra svarbus aspektas. Kartais labai negailestingų priemonių buvo imtasi ir būtent todėl dabar padėtis yra tokia, kokia yra. Ir būtent todėl e, žmonės yra nusiteikę būtent taip. Norėčiau dabar grįžti prie direktyvos dėl komandiruojamų darbuotojų. Manau, kad jūs galėsite užtikrinti pažangą šio klausimo e, svarstymę. Parlamentas dėja negali šimtų procentų parengti tarybos pozicijos būtent šiuo klausimu. Dėkoju Jums už bendradarbiavimą. Dėkoju. Dar, dar du kolegos pasisakys, Jean Lambert, paskui ponas Papakis ir po to ministras galės reaguoti. Jean Lambert, ačiū, ponė ministrė. Ačiū už jūsų prioritėtų pristatymą šį rytą. Džiaugiuosi, girdėdama, jau ketinate stiprinti socialinę dimensiją ES semestro procese. Mums to trūko, iš tikrųjų, parlamentas nuolatos e, ir jau ilgą laiką norėjau, kad į tai būtų atsižvelgta, kad tai būtų labiau pabrėžta. Tad mes labai džiaugiamės girdėdami tuo, ką sakote, džiaugiamės girdėdami, ką sakote apie socialinį dialogą dabar pilietinis visuomenės dialogas tai irgi yra labai svarbu. Tai yra tas dalykas, kurio trūko iki šiol daugelis valstybių narių e, dalyvaujančių semestro procese minėjo šį dalyką. Tad aš norėčiau paklausti, ar jūs kelsite klausimą dėl pilietinio dialogo ir trauksite tai į savo darbų programą. Dėl e, nelegalaus darbo. E, kitos pirmininkaujančios valstybės irgi tokį tikslą turėjo, bet ne visoms sėkmingai sekėsi kovoti su šia problema. Jūs turėtumėte spręsti šią problemą atsižvelgdami į socialinių sistemų šalyse ypatumus. Labai svarbu, kad žmonės, kurie dirba, kad jie turėtų mm, socialinės apsaugos sistemą, kad jie būtų tinkamai socialiai apsaugoti. Ir reikėtų, kad jeigu žmonės yra įdarbinami trumpą laiką, dažnai jiems trūksta tos socialinės apsaugos. Uh, socialinės apsaugos sistemos e, yra tokios, kur, kurios kartais nesugeba reaguoti į tokius, į tokius dalykus. Mes žmonėms tenka naudotis maisto bankais, kadangi socialinės apsaugos sistema nespėja sureaguoti žmogų poreikius. Jeigu žmonės dirba labai trumpą laiką, pavyzdžiui, pagal labai trumpalaikės sutartis, tikiuosi, kad tai irgi bus jūsų e, darbų dalis. Tiesiog kovojant su nelegaliu, nedeklaruotu darbu reikia uh, pažvelgti ir ta, į tą kitą įvykio pusę, kaip padėti žmonėms, e, kad visi jų, pasike, kad visi jų gyvenimo pasikeitimai vyktų sklandžiai. Ačiū, kolega Pupakis. Dėkoju. Pone ministrė, ar tiesa, kad Graikija perėmė pirmininkavimą, ketindama stiprinti socialinę dimenciją piniginės uh, E, ir, ir ekonominės politikos rytyje. Be abejo, tai yra būtina, kad galėtų išgyventi piliečiai Europos Sąjungoje. E, būtina, kad būtų numatyta teisinga pusiausvyrą, kad e, finansinė sveikata būtų derinama tinkamai su socialinė dimencija. Žmonės tiek daug jau paukojo, išaugo labai nedarbas sumažėjo darbo užmokestis ir daugelis šeimų tiesiog nebeturi jokių pajamų. Būtina, kad vystimosi procesų gauta nauda būtų tinkamai paskirstyta tarp žmonių. Jeigu mes neturėsime socialinės dimensijos, tai tuomet socialiniam stabilumui kils grėsmė. Jūs kalbėjote apie rodiklius. Aš norėjau paklausti, kaip socialinių rodiklių įtraukimą į ekonominės valdysenos modelius ketina įtraukti pirmininkaujantį Graikiją. Ar yra ketinama pateikti šalims individualias rekomendacijas, kad jos galėtų išspręsti savo sunkumus? Dėkoju. Pone ministrė, siūlyčiau atsakyti į šitos tris klausimus ir tuomet vyks kitas klausimų rautas. Jeigu liepėte trumpai, ponė ministra, būtų tikrai puiku, sako pirmininkė. Ačiū. Pradėsiu nuo Alessandro Serkas klausimo. Mes palaikome puikius santykius, jau, nes jau kuris laikas keičiamės informaciją. Ir kadangi jis ruošiasi netrukus lankytis Atenuose, tai tas bendradarbiavimas ir toliau tęsis. Noriu pasveikinti uh, už atliktą darbą. Uh, matėme, kokius darbus nuveikė Graikija ir tekste apie tai kalbama, ką nuveikė Graikija, kokias korekcijas padarė. Jūs iš tikrųjų esate tas žmogus, kuris išmintingai jautriai gali pažiūrėti šios klausimus. Su trojka, trejetu mes pradėjome labai sunkės dėrybas. Graikija atliko labai rimtas reformas. Dabar yra laukiama kitos serijos finansinių korekcijų. Ir bendradarbiauti su trojkomus ir toliau teks Visi, daug, visa informacija apie tai yra internete, kad visi galėtų pasižiūrėti kas ir kaip. Ekonomikos ministras galėtų detaliau apie tai jums papasakoti. Dabar dėl reformų struktūros, kurias vyriausybei teks įgyvendinti. Be abejo, tai yra svarbus labai dalykai. Finansiniai rodikliai parodė, kad kad mažėja nedarbas, kad einamosios sąskaitos deficitas mažėja. Pirmą kartą nuo krizės pradžios mes e, po šešių metų recesijos pasukome ekonomikos atsigavimo keliu. Tačiau, tačiau krizės poveikis buvo didžiulis. Krizė paliko labai gilių socialinių žaizdų, užaugo ir nedarbas. Jis yra didžiausias Europoje, Graikijoje. Mes turime taip pat didžiausią jaunimo nedarbo procentą. Ir manau, kad Ispanijoje panaši problema buvo taip pat iškilusi neseniai. Tačiau e, Norėjau pasakyti, kad sumažėjo darbo užmokesčiai, labai daug žmonių nedirba ir visa tai yra mūsų dienų realybė. Pirmininkaujantį Graikiją bandys daryti viską, kas yra reikalinga, kad būtų stiprinamos socialinės struktūros, kad būtų nepamirštami socialiniai aspektai visose politikose. Perinu prie pono Pupakis klausimo dėl kovos su nedeklaruotų darbo. Tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų mūsų pirmininkavimo metu. Jis yra, tai yra taip svarbu, kaip tokie prioritetai, kaip, pavyzdžiui, komandiruotų darbuotojų e, klausimai ir taip toliau. E, Graikijoje daug žmonių dirba nelegaliai, nedeklaruoti. Mes patys visai nesiniai priėmėm naujas priemonės, kurias galėčiau jums parodyti. Jos yra inovatyvios ir jas galėtų gal priimti kitos šalis. Mes neketiname žmonių bausti, kaip tai buvo bandoma pasakyti. Mes norime, kad labiau tas mūsų požiūris būtų gydantis, sprendžiantis problemą iš esmės. E, mes norim siūlyti tokias priemonės, kurios būtų patikimos, kur, būtų, kur praktiškai nebūtų biurokratijos. Ir reikėtų, kad mažėtų biurokratinė našta privačioms įmonėms. Erganiai padėjo sutaupyti šimtus tūkstančių eurų. Mes e, kalbame čia apie laikiną nedarbą, jeigu žmogus dirba bent dvi dienas per savaitę. E, e, nesvarbu, kiek laiko jis dirba, registruojamas realaus žmogaus užimtum, realus žmogaus užimtumo laikas. Verslo įmonėse tokia informacija turi būti. Tai ne tas pats, kaip deklaruoti žmogų e, užimtumo ministerijoje. Galiu pasakyti, kad galiu stebėti Graikijos ekonomikos vystimasi realių laikų iš savo biuro. Galiu pasakyti, kokia įmonė įdarbina žmonės, kokia atleidžia Ar galiu matyti, ar darbuotojai dirba pilną darbo dieną ar ne. Ir tą programą gali naudoti visi tie, kurie to nori. Ir rezultatas buvo labai pozityvus. Taip pat jau ne tik kovoti su nedeklaruotų darbu, mes tiesiog galime kelti tikslus žinodami situaciją. Mes žinom tiksliai, kas vyksta darbo rinkoje, kokie yra poreikiai. Ir aš nusinčiau klausimynus Graikijos įmonėms, klausamas, kokius poreikius darbo rinkoje jaučia įmonės. Mes turime įdėgę erganį sistemą, tai padeda suregistruoti įmonių poreikius ir, ir jų pasiūlą, tai padeda kovoti su nelegaliu darbu ir padeda sužinoti rinkos poreikius. Ir mes po truputėlį su šituo reiškiniu, kaip e, nelegalus darbas kovojame, mes, e, es, mes taikome didesnės baudas dabar, jeigu aptinkame nedeklaruotų darbuotojų įmonės, turi mokėti daugiau 250 tūkstančių eurų, tiek siekia viena iš paskutinių baudų. Dabar 10 500 Tiek siekia dabartinė bauda už darbuotoją. E, Ši sistema padėjo kovoti su nelegaliu nedarbu, jis sumažėjo ir dabar pirmą kartą po keturių metų recesijos įdarbinama daugiau žmonių. Ponui Pupakis, norėčiau pasakyti, kad jūsų klausimas teisingas. E, socialiniai rodikliai yra dalis Graikijos pirmininkaujančius ES prioritetų iki šiol jei jų nebuvo, mes neturime, numatę minimalaus darbo užmokesčio Europos Sąjungoje, bet visi šitie dalykai vyksta. Mes jau esame perdavę kompetentingoms institucijoms reikiamus dokumentus. Būtina kelti socialinių rodiklių klausimą. Dėkuoju. Εντάξει. Εγώ. Εγώ. Euh, alors, nous en venons à notre deux. Tad euh, dabar antrasis klausimo. Klausas ponė Mura Šartie, paskui panas Tusas. Dėkuoju ponė pirmininkė. Dėkuoju ponė ministrė už tai, kad sutikote atvykti pas mus. Mums didelė garbė išklausyti jūsų e, komentarų, apie jūsų prioritetus. Linkiu Jums ko geriausios kloties EPP vardu ir mūsų koordinatoriaus Šabaori vardu, dabar jo nėra e, salėje, tačiau taip pat kaip ir e, nuolatinė e, pranešėja dėl socialinio fondo, noriu pateikti pirmą klausimą jums. Jūs kalbėjote apie jaunimo nedarbą kuris yra pakankamai didelis jūsų valstybėje ir ypač didelis kai kuriuose regionuose Graikijos, kai kur e, jaunimo nedarbas siekia 72 e, procentus Graikijos tam tikrose regionuose. Tačiau visoje Europoje tai yra problema ir mes esame parengę specifinę priemonę e, jaunimo užimtumo iniciatyvos pasiūlymą kokių priemonių, priemonių įmatės jūs, kad e, jūs e, paskleistume daugiau informacijos apie šią priemonę ir kad užtikrintumėte, jog jos įgyvendinimas e, būtų veiksmingas, kad būtų kuo daugiau teigiamų rezultatų iš frontloading šioje srityje. Toliau direktyva dėl darbuotojų komandiravimo. Jūs e, sakėte, jog kovojate su socialiniu dempingu ir nelegalia ekonomika, su šešėlinė ekonomika. Visos Europos parlamento frakcijos mano, jog šitos direktyvos tinkamas įgyvendinimas, turiu galvoje komandiruojamų darbuotojų direktyvą, yra esminės svarbos klausimas ir ypač tuo metu, kuomet vyks e, Europos e, rinkimų į Europos parlamentą kampaniją, todėl kad e, mes norime išvengti problemų šioje srityje. Ar jūs esate ryštingai nusiteikę, kad būtų daroma pažanga šitos direktyvos klausimu? ar e, jūs iš tikrųjų numatote užtikrinti, kad e, būtų balsuojama per plenarinį posėdį dėl šitos direktyvos iki parlamento rinkimų. Toliau e, noriu paklausti kito dalyko dėl Rodi Kratsa e, pranešimo. Europos parlamentas priėmė aiškę rezoliuciją per plenarinį posėdį, kuriame kalbama apie e, ryštą užtikrinti lyčių lygybės principus e, didelėse įmonėse. Europos parlamento rezoliucija yra subalansuota, yra realistinė ir manau, kad tai yra geras darbo pagrindas e, toliau dirbant šito klausimo taryboje. Teisėkoros e, srityje Graikijos pirmininkavimo metu. Pone Kratsa, kuri yra kita pranešėja, man mane patikino, jog jūs pritarėte šitam pasiūlymui ir aš taip pat norėčiau žinoti, kokiu iniciatyvu įmasi pirmininkaujantį Graikiją, kad ši direktyva e, būtų toliau svarstoma. Dėkuoju Jums už Jūsų atsakymus, linkiu sėkmės pirmininkančiai Graikijai. Aš manau, kad uh, teigiami atsakymai būtų iš tikrųjų labai teigiamas atsakymas ir Graikijai, ir mūsų piliečiams. Ponas Tusas, paskui pas Darden. Dėkoju. Tris dienas vyko tarp parlamentinis posėdis, kuris subūrė nacionalinių parlamento atstovus ir Europos parlamento atstovus. Buvo teikiami, teikiami politiniai pasiūlymai, daromos išvados graikų komunistų partijai. Aš atstovauju, norėčiau pasakyti, jog ES strategija 2020 turėtų būti įgyvendinama, mažinant monopolijų galės ir suteikiant daugiau e, galimybių darbo žmonėms. Europos komisija vakar pranešė savo siūlymus, savo skaičius. Tie skaičiai bus naudojami 2014 e, metų ekonomikos augimo įvertinimui, vertinant e, Europos semestro procesą mum, mum, mes nebeturime nedarbo, skurdo problemą valstybėse narėse, visoje Europos Sąjungoje. Turime 26 milijonus nedirbančių. 120 milijoną žmonių Europoje turime, kurie gyvena žemiau skurdo ribos. Jauni žmonės irgi kenčia dėl nedarbo. Tad aišku, kad kova su nedarbu turi būti svarbiausias dalykas. Komisijos apžvalga rodo, tai buvo patvirtinta vakar, kad nelegalus darbas tebėra neprimtinai aukšto lygio. Milijonai žmonių neturi socialinių draudimo, nei darbo sutarčių. Ir tai gali turėti labai skausmingų pasiekmių tokių darbuotojų šeimoms. Draudimo fondai niekaip neapsaugotų žmonių. Reikia pasinaudoti keletų svarbiausių priemonių. Tiksliau buvo iki šiol naudojamos kelios priemonės pagerinti darbuotojų sąlygoms. Euro, Europa plus, kas reiškia, kad darbuotojų įmokos bus susietos su darbo vieneto tam tikro vertę laikę. Ir šios sąnaudos bus vertinamos lyginant su kitų šalių įmonėmis. Bet kas, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų konkurentės yra tokios šalis kaip Kinija, Rusija, Brazilija, Indija. Reikėtų baltosios knygos dėl e, valstybinio draudimo schemų. 13 metais radikalių pasiekimų nebuvo pasiekta, kaip jūs žinote, ponė ministrė. Kolegos galbūt irgi tai girdėjo. Pastaruosius trejus metus labai sumažėjo. 25 procentais sumažėjo darbo užmokestis, iki 35 procentų tiksliau sumažėjo. Norėčiau paklausti pono ministro. Viename iš laikraščių yra pasakyta 2012 metų pabaigoje jūs ketinate jau pradėti mažinti socialinę paramą. 5 procentais. Tai reiškia, kad bus prarasta 30 tūkstančių darbo vietų, tad mano klausimas būtų toks. Tas finansavimo mažinimas iš tikrųjų uh, reikš, kad reikės mažinti lėšas socialinio draudimo fondams, bus prarandamos darbo vietos jeigu jūs sumažinsite įmokas į socialinius fondus, tai kaip, kaip, kaip bus kompensuojamos tos prarastos lėšos? Iš kur reikės paimti pinigų? Jūsų kalbėjimo laikas baigėsi. Kolega Darden. Merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė ministrė už jūsų komentarus. Visų pirma, kaip pranešėjas dėl darybų su taryba, dėl valstybinių žimtumo tarnybų, norėčiau pasakyti, jog būtina stiprinti nuseklumą Europos lygmenių užimtumo e, politikos srityje. Jūs e, taip pat e, dirbate toje srityje, jūs norite užtikrinti tinklo veikiančio šioje srityje veiksmingumą. Mes esame įsitikinę, kad to e, tinklo, e, VUT tinklo e, svarba yra didelė ir kad tai vaidina labai svarbu vaidmenį kovojant su socialinė atskirtimi ir mes pabrėžėme šį aspektą per dėrybas ir e, sakėme, jog būtina keistis gerąją praktiką bei e, remiantis kokybės e, rodikliais užtikrinti e, stebėseną ir tolesnį gyvendinimą. Reikėtų, kad visos valstybės narės būtų atstovaujamos tame tinkle, nes tik tuomet bus pasiekta papildoma e, šio tinklo nauda ir tuo būdu e, reikėtų, kad tas dalyvavimas būtų privalomas. Vakar mes e, bandėme rasti kūrybinį sprendimą, e, dirbdami kartu su jūsų atstovais. Tačiau norėčiau ir jūsų paklausti, ką jūs pats apie tai manote. Antras dalykas, kuris nesusijęs su, su šituo klausimu, yra toks. Būtina kovoti su nelegaliu darbu. Aišku, platesnėme kontekste, kovojant apskritai su socialiniu sukčiavimu ir netgi su e, fiskaliniu e, sukčiavimu. Kartais, aišku, tai, e, tai yra jau ES kompetencijos tam tikra riba. Bet e, mes turime aiškiai suvokti, koks yra mūsų taikinys. E, Kovojant su socialiniu sukčiavimu turime apimti struktūrinę įmonių sukčiavimą, nes nuo to e, nukenčia labai dažnai darbuotojai ir kartais socialiniai teisės aktai nebūna pakankamai detalus, kad apsaugotų juos. Pone ministrė, galbūt galėtume dabar atsakyti iš juos tris klausimus, paskui liks dar du kiti klausimai ir aš pati dar vieną klausimą pateiksiu. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την κυρία Μορέν. Ačiū. Pone Moren Šartie. Iš ties, pasisakydamas, aš minėjau, kad darbuotojų komandiravimas, darbuotojų perkelimas uh, Tai irgi vienas mūsų prioritetų. Ir EPSCO taryboje, taryba išsakė e, poziciją per gruodžio 9 dienos posėdį. Mes toliau baigsim darbus su šią direktyvą. Bet dabar jau trialogo dėrybos prasidėjo ir vasario 18-ąją jos turėtų baigtis. Ir, kaip jau sakiau, tarybos, EPSCO tarybos sprendimas priimtas gruodžio 9-ąją e, rodo, kad yra aiški valstybių narių politinė valia e, tiesiog baigti šias dėrybas, pasiekti rezultatą. Tad mes tikrai imsimės visų iniciatyvų, kad pasiektume, jog e, iki, tai yra vasario 18-ąją, mes susitartume, to visi nori. Taip, aš suprantu, kad darbas nebus lengvas, kadangi šiaip ar taip nuomonės įsiskiria. Kita vertus, derinant įvairias nuomonės pozicijas, e, manyčiau, mes e, galėdam, galėsim pasiekti. Aš esu optimisti, optimistiškas. Jaunimui skirta, ar skirtos iniciatyvos. Taip, čia dabar nuolat linksniuojama žodis krizė. E, krizė kartu tolygi ir nedarbui, ypač jaunimo nedarbui jaunimo nedarbas yra vienas mūsų pirmininkavimo prioritetų. Iniciatyvos, e, kuriomis skatinamas jaunimo užimtumas, irgi yra mūsų priori... uždavinių sąrašo pradžioj. Iki ateinančių metų pabaigos e, bus pateikta konkrečių iniciatyvų pasiūlymų ir dabar per ateinančią E, EPSCO taryba e, tas klausimas bus aptarinėjamas, bet to e, rengiamas labai, svarb, labai rengiama svarbi konferencija šiuo klausimu komisija ir pirmininkaujančioji Graikija. Ponui Dardenui galėčiau taip atsakyti dėl viešojo sektoriaus užimtumo rodiklių tai mes jau e, šiaip jau glaudinam, artinam tarybos ir parlamento pozicijas, tos pozicijos dabar jau netiek nutolusios Ir taip mes pabrėžiam, kad tokių e, įdarbinimo tinklų formalizavimas tikrai galėtų duoti pridėtinę vertę ir tam reikia to e, papildomo rodiklio ir mes tikimės, kad vis dėlto bus pasiektas kompromisinis susitarimas per ateinantį e, trumpą laiką. Ponui Tusui galėčiau štai kaip atsakyti. Kaip jūs žinot, Graikija tikrai, tikrai deda didžiulių pastangų, mes įgyvendinam mm, didelės reformas, kuriomis e, stengiamės e, kovoti su nedarbu, bet kita vertus vien valios pastangų, vien įstatymų e, nepakanka tam, kad e, galėtum sumažinti nedarbą. Reikia kartu e, pritraukti investicijų į Graikiją. E, kartu mes stengiamės e, atkreipti dėmesį ir į kitus e, Graikijos ūkio trūkumus. Deja, nedeklaruotas nelegalus darbas yra vienas stambiausių tokio darbo sektorių Europos Sąjungoje. Ir mes norim sumažinti darbo sąnaudas 1,1 procentų, turiu galvoje darbo sąnaudas nesusijusias su atlyginimais. Tik tokiu būdu tada mes galėsim sudominti investuotojus, nes e, tik investicijų mm, pagrindų galėsim, siekti, e, atgaivi, galėsim pasiekti ūkio atsigavimo. E, aišku, yra ir kitokių Galima kalbėti ir apie kitokius požiūrius, galima sakyti, suteikit žmonėms darbo, bet kita vertus, kaip tą padaryti, kaip tą pasiekti, kad visi turėtų e, darbo vietas, nedirbantis jaunimas, bedarbis jaunimas. To nepasieksi, paprastais žodžiais. Ir todėl Graikijos vyriausybė imasi ryštingų, nuoseklių žingsnių siekdama užsibrieštų tikslų. Uh, tai ko gero ministras reiškia, kad neturi ką jums atsakyti. Sari Esaja, klausiu, prašau. Madam Chair, and thank you. Just let me tell you, I believe you... Norėčiau tiesiog pasakyti, kad jūs jums negalės suteikti daug pasisakymo laiko. Dvišalių diskusijų negaliu leisti čia. E, ačiū, ponė pirmininkė, sako ponė Asaja. Aš pritariu jums, prie, e, kad dėl tų diskusijų, dėl mes, mes čia kalbame apie pirmininkaučius prioritetus, mes nekalbam apie vidaus politinės diskusijas. Norėčiau padėkoti ministrui, kad pristatė pirmininkaujančios Graikijos prioritetus. Šiame komitete mes svarstėme daug direktyvų, kai bandėme e, išspręsti laisvos darbo jėgos klausimus Europos Sąjungoje ir iš, į trečiasias ir iš trečiųjų šalių. Mano Kolegė ponė Mona Šartie klausė apie komandiruotus darbuotojus. Ačiū už jūsų atsakymus, atsakymą jai. Bet aš dar norėčiau paklausti tiksliau. Ką jūs manote apie įmonės. E, dėl darbuotojų perkelimo įmonės viduje direktyvos. Ką manote apie pagalbą mokslininkams, studentams? Ką manote apie stažuotojus, kurie atlyginimo už savo darbą negauna? Ar manote, kad ši direktyva, susijusi su mano minėtos asmenų kategorijomis, galėtų būti priimta artimiausių metų. Yra direktyvų, kurios jau buvo priimtos e, iki kalėdų ir vasario mėnesį dėl balsuosime plenarnėme posėdėje. Dėl darbo jėgos laisvo judėjimo vyksta diskusija. Tai yra e, tas reiškinys, kuris turės tam tikrom ksenofobiniam ir kartais rasistiniam apraiškom. Ar turite kokį nors planą diskusijai dar iki rinkimų? Mes esame politikai, mums tenka tam tikrą atsakomybę sprendžiant šią problemą. Ar ketinate patys įstraukti į tą diskusiją ar būti tos diskusijos vadovais? Mes žinome, kad pagal statistinius duomenys mažiau negu 3 procentai darbo jėgos iš tikrųjų keliauja dirbti į kitas šalis. Dėkoju. Ačiū. Malika Benahabatų. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, jūs savo pasisakymo pradžioje kalbėjote apie riziką, kad gali atsirasti daugiau populizmo ir euroskepticizmo praiškų. Aš manau, kad tai yra labai rimta rizika. Kai sustinkame su piliečiais, jie mums kalba apie Graikijos atvejį. Be abejo, yra krizė ir yra tas, ta trojka, tas treitas, kuris reikalavo didžiulių reformų. E, tai nuskurdino dar labiau Graikijos žmonės. Ir žmonės kaip tik to ir nenori, kad taip nutiktų Europos Sąjungoje ir kitur. Norėčiau paklausti, ar yra parengtos naujos priemonės, kad būtų galima daugiau sužinoti apie e, užimtumo padėtį darbo rinkoje, investicijų politika yra susijusi su vidutiniu laikotarpiu, o šiandien jaučiamas toks poreikis, kad situacija keistusi. Norėčiau paklausti, ar jūs remiate viziją. Grįžti prie ES problemų aptarimų e, tarptautinėme kontekste. Labai svarbu kad būtų numatyta tam tikra tarptautinio lygio socialinės apsaugos bazė. Iš pradžių tas siūlymas buvo, latauko, taip savo pietų šalims, skurdesniems šalims, o šiandien, ko gero, Europos Sąjungoje yra laikas, ko gero, pagalvoti apie tai ir parengti tam tikrą minimalų socialinės apsaugos pagrindą, kad mūsų piliečiai galėtų gydytis, kad galėtų gauti pensiją, kad jie galėtų gauti minimalės pajamas, kurios leistų jiems, kad ir kukliai, bet gyventi. Ar remtumėte šią mintį? Norėčiau tai iš jūsų užgirsti. Dėkoju. Ačiū, ponė ministrė. Aš taip pat norėčiau užduoti jums klausimą dėl dviejų dalykų. Pirmasis – būtų susijęs su tuo, ką minėjo kolegė Benahabatu. Ir tai atitinka tuos darbus, kurie yra dirbami Europos parlamente ir nacionaliniuose parlamentuose. Ta mes diskutavome ir su nacionaliniu parlamento atstovais kartu jau nuo savaitės pradžios. Kaip vyks tolesnė diskusija, kur Europos parlamentas buvo labai įsitraukęs kai bus diskutuojama apie socialinę e, dimenciją pinigų ir ekonominės sąjungos. Mes žinome, kad ES taryba padarė nemažai išvadų. Na ir pagrindinė išvada buvo tokia, kad ta tema nėra tarybai prioritetas. Buvo siūloma e, numatyti tam tikrus susitarimus, sutartis, kurie būtų, aš juos vadinu, soft trojka susitarimais. Ir Manyčiau, kad yra atėjęs laikas atkreipti dėmesį į tarpusavio ryšius tam tikrų dalykų. Iki šiol to nebuvo daroma. Reikėtų pabrėžti, kad socialiniai klausimai neturi būti stumiami šonant kaip nereikalingi. Nes tai taip pat turi takos ir viešųjų finansų disbalansui. Norėčiau paklausti. EPSCO darbo tvarkėje. Ar manote, kad iškils e, ši tema? Aš EPSCO neseniai sutikėjau dalyvavau, atsavau šiam komitetui. Ten buvo šiek tiek apie šios klausimus diskutuojama ir matėme, kad komisija turi siūlymą ant stalo. Tai yra tik dalinis siūlymas susijęs su rodikliais. Kai dėl rodiklių, manau, kad jums pirmininkaujant, jūs dirbsite dar prie šio klausimų. Jūs kalbėjote apie tai, kad demografinį aspektą norite įtraukti į, į tai. Mes girdėjome ir nacionalinių parlamentų atstovus mūsų kolegas, sakant, kad reikia ir kitų e, rodiklių tokių, kaip prieiga prie sveikatos paslaugų, prie orios darbo vietos, e, dėl vaikų skurdo, dėl būsto trūkumo ir panašiai. Mes norėtume, kad į šias diskusijas būtų traukti socialiniai partneriai. Tačiau, tačiau, tas rodiklių klausimas juk dar ne viskas. Reikia pirmiausia išsiaiškinti, kam tie rodikliai tarnautų. Ir galiausiai tai neatsako į socialinės dimensijos klausimą. Vien tik rodikliai jį neatsako. Jūs be abejo žinote, kad šiame komitete mes Liepos mėnesį buvome surengę labai įdomius klausimus apie galimybę įdėkti minimalę bedarbio pašalpą ES mastu. Mes manome, kad tai būtų savotiškas automatinis stabilizatorius. Bent jau eurozonoje tai būtų labai svarbu. Tai yra ta tema, prie kurios reikėtų padirbėti. Aš dėl to, kad trūksta laiko ir dėl eilės kitų priežasčių čia to nedarysiu, tačiau norėjau jūsų pasiklausti, pasitikrinti, ar tebelieka atvira šita diskusija. Na, suprantama, jeigu jūs ir toliau dirbsite prie šių temų, mūsų nebebus ir nebegalėsime jūsų paklausti, kaip jums sekasi eiti tuo keliu. Tad norėtume, kad darbas vyktų greičiau, kol mes dar čia. Na ir dar vienas klausimas. Problematika ta pati, tačiau šiek tiek kitų aspektų. Tarptų visų tarybos išvadų ir ne tik. Tose rezoliucijose, kurias priimame Europos parlamente, siūlymuose, kuriuos teikia Europos komisija, Ar kalbant apie vadinamąjį blueprint ar apie kitus dalykus, matome, kad socialinis dialogas yra tas dalykas, kurio svarba nuolat pabrėžiama. Tačiau, kai pasižiūriu, kaip iš tikrųjų viskas vyksta, tai pamatau, kad tai yra ta diskusija, kur užtenka žodį garsiai pasakyti ir daugiau prie tos temos nebedirbama. Tai pamirštama. O dabar socialinis dialogas yra svarbus dalykas. Taryboje vyksta trišalis, vyks, regis, trišalis vadovų susitikimas, nežinau tiksliai kada. Viskas labai formalu. Šalis, kurios įgyvendina puikiai tas reformas, yra tos šalis, kurios socialinio dialogo požiūrių yra nepriekaištingos, ten tas socialinis dialogas vyksta. Trejetas turėjo įsikišti Graikijoje Ir dėl to skundėsi ir Tarptautinė darbo organizacija, ir ES taryba. Ir matome, kad ten jokių kolektyvinių dėrybų nebuvo. Mums neramu dėl to, kaip būtų galima vėl atkurti tą dialogą socialinį Europos Sąjungos lygių, nes socialinės rytie neligybės daug Ir tai yra tas klausimas, apie kurį reikia kalbėti, skaitant ir socialinius partnerius. Su jais reikia diskutuoti šiuo klausimu. Kad būtų savotiškas egzistuotų dvipusis eismas, kad jie galėtų išsakyti savo nuomonę ir kad jie galėtų atsižvelgti į tas išvadas, kurias jiems pateikėme. Tad iš tiesų visų interesas yra palaikyti tą dialogą. O visa kita yra tik formalumai. Tai štai. Tiek norėjau paklausti, ponė ministrė, ir dabar kviečiu atsakyti į tuos tris paskutiniuosius klausimus ir apibendrinti. Ačiū, ponė ministrė. Ευχαριστώ και εγώ. Θέλω να ξεκινήσω. Ačiū. Pirmiausia, pradėsiu nuo ponios Beres pastabų. Taip, mes suvokiam, e, e, suvokiam e, poreikį dėl finansinės Europos padėties, kad reikia racionalizuoti e, finansus ir kartu atlikti reikiamus e, pakoregavimus. Aš tą beje sakiau ir EPSCO taryboje. Ir sakiau, kad finansinės korekcijos neturėtų būti tikslas savaime. Reikia kartu išlaikyti ir socialinės anglaudos perspektyvą. E, finansinis, finansinės korekcijos yra priemonė, priemonė pasiekti socialinę sanglaudą. Tai yra tikslas - socialinė sanglauda - pagerinti gyvenimo sąlygas. O e, finansinis pakoregavimas - tai, kaip sakiau, priemonė pasiekti tikslą. Tad mes turėtume įtvirtinti štai tokią pusiausvyrą, e, kuri beje e, pažeidžiama, tačiau jos turėtume siekti. Toliau, socialinė dimensija ir tie papildomi rodikliai. Taip, paprastai kai kurie, e, kai kurie darbai šiaip jau netliekami to vienu įpū, kai kas pasiekiama tik tai laipsniškai. Todėl mes turėtume toje vadinamoje švieslintėje numatyti rodiklius susijusius su socialinė dimensija. Tai yra labai svarbu. Ir iš tikrųjų jau šį, šią savaitę buvo kartojama, kad reikėtų švieslentę papildyti kitais dar rodikliais. Buvo paminėtas demografinis e, rodiklis, nes nepamirškim visuomenė e, sensta, kartu įtraukti sveikatai vertinančius e, rodiklius. Tačiau vėlgi viską reikia daryti nuosekliai ir dabar jau padarytas pirmas žingsnis. Mes dabar registruojam, įvardėjam socialinius rodiklius. Uh, Ir suprantama, visą tą darbą toliau tęs kiti, kiti po mūsų. Taip buvo paprastai daroma. E, kiekvien, kiekvienos kadencijos parlamentas e, karta po kartos e, tą darydavo tiesiog siekdami ir įgyvendindami Europos viziją. Aš esu, tad aš esu optimistas šią prasme. Socialinio dialogo klausimas. Socialinis dialogas iš ties yra labai svarbus. kita vertus e, jo institucinė padėtis nevienoda valstybėse narėse. E, dabar tai, kas pas mus buvo, dėl, įvyko dėl socialinio dialogo, tai nėra trojkos vien tik tai kaltė, tai tiesiog e, mūsų pačių tam tikri ypatumai lėmė tai būtent socialinio dialogo nepakankamą buvimą. O dabar jau prasidėjęs yra dialogas, nors dialogo tik tai e, pirmosios e, pakopos dabar jau vyko, bet e, šiaip jau per pirmininkavimo laikotarpį balandžio pabaigoje mes grįšim prie šio klausimo, socialinio dialogo klausimo. Na, o dabar galiu pasakyti, kad prieš mėnesį socialinio dialogo klausimų, klausimais Graikijoje me, mums pavyko pasiekti sektorinių susitarimų dėl būtent atlyginimų didinimo. Tad yra jau pirmųjų vilties ženklų. kitas dalykas buvo paminėtas - minimalų socialiniai standartai, e, būtent Europos semestro kontekste. E, Taip, socialinė dimensija, e, socialinė politika, jos svarba įgyvendinant Europos 2020 strategiją. To mes siekiam. Ponios Sair pasisakymas pirmininkaujančioji Graikija deda pastangas pasiekti pažangą iškeltų klausimų. en retard. J'avais clos. Rebner atvyko pavėlavus ir galbūt jau galėtume nebesuteikti žodžių, bet e, siūlau, kadangi turime dar truputį laiko, vis dėlto suteikti galimybę paklausti, ar būtų dar kitų kolegų norinčių paklausti. Ne, tuomet Tevlin Regner ir Alejandro Cerkas ir tuomet e, baigsim diskusiją. Äh, äh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti ministrui tą patį klausimą, kurį pateikiau teisingumo ministrui. O būtent, tai yra klausimas dėl lyčių lygybės įmonių valdybose. Jūri komitetas ir FAM komitetas yra uh, parengę pranešimą šitais klausimais. Ir norėčiau jūsų atsakymo šituo klausimu, nes galbūt mūsų pozicija skiriasi nuo tarybos pozicijos. Norėčiau jūsų paklausti, kaip į šį klausimą e, žiūri Graikija, kaip ir minkaujantį valstybę. Ar jūs sieksit pažangos šito klausimu? Dėkuoju. Šitas klausimas jau buvo pakomentuotas ministro, kuomet jisai sakė žanginę kalbą. Jūs pavėlavusi atėjot, e, todėl negirdėjote, ką jisai sakė. Tad e, vis dėlto čia yra mūsų darbo metodikos klausimas. Alejandras Serkas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš niekur nebuvau išėjęs. Buvau visą laiką čia. Tad e, savo raštu aš taip pat e, norėčiau keletą žodžių dar pridurti. Europa 2020, pasak kai kurių gandų, yra peržiūrima, ponė ministrė. Ir e, mes manome, kad Europoje skurdas vis dėlto didėja, o jis turėtų mažėti. Todėl ką Jūs manote apie e, šią strategiją ir jos tolesnį gyvendimą? Pirmininkė, aš pridursiu prie to, ką sakė Alejandro Cerkas. Galbūt mes kaip Europos parlamentas, e, turint omenyje, kad e, ši komisija galbūt koreguos tą strategiją ir tuomet kitas Europos parlamentas, priklausomai nuo to, kokie įgaliojimai bus suteikti naujai komisijai, atitinkamai taip pat diskutuos šito, šito klausimu. Tad mums tai yra labai svarbus klausimas. Tačiau e, turint omenyje ES demokratinį, demokratinį funkcionavimo aspektus, e, tai ką dabar Graikija padarys šito klausimu, turės svarbios įtakos. Paroti. Dėkoju. Apimkit, sakysiu, poniai Regner. Jos nebuvo, kai aš apie tai kalbėjau, aš tiesiog sakiau į savo tekstą, kad vienas iš Graikijos pirmininkavimo prioriteto buvo vienodų galimybių sudarimas ir kova su diskriminacija. Pirmininkaujantį Graikiją šioje srityje ir toliau nagrinės direktyvos siūlymą dėl vienodo traktavimo, nepaisant religijų susitikinimų, seksualinės orientacijos, e, neįgalumo ir taip toliau. Mes nagrinėsime direktyvą dėl lyčių lygybės E, įmonių valdybose. Pone Kratz regis dirbo prie šio klausimo, mes dirbsime šią temą kartu su ją toliau. Mes apie diskutavome ne kartą. Dar dabar klausimas, kurį uždavė ponas Serkas. bus skelbiamas pranešimas dėl ES 2020 komisija skelbs, tai komunikatas galbūt. Ir tiek kol kas būtų galima pasakyti, informaciją bus galima rasti tame komunikate. Merci, monsieur le ministre. Ačiū, ponė ministrė. Visų komiteto narių vardu, e, visų vardu tų, kurie čia liko, norime jums padėkoti. Linkime sėkmės Graikijai pirmininkaujant jūs turėsite dirbti prie daugybės teisėkuros klausimų. Tai yra kartu su mumis, tai yra visi kartu esame bendrame laivelėje. E, bandykim tą laivelį nurkluoti į saugų uostą. Baigiame darbą, neįlinis mūsų posėdis vyks vasario 3 dieną Strasbūrė 19 valandą. Ačiū.